šis posėdis, e, tiksliau vertimas jame baigsis 12 val. 30 minučių, kaip yra numatyta vertėjų darbo programoje. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū už šią žinutę ir mes baigsime darbą 12.30. Dabar pradėkime darbą. Prieš pradėdama posėdį noriu pasveikinti pono Kramerio, mūsų mielo kolegos svečius. Tai yra lankytojų grupė iš mm, Vokietijos transporto ministerijos Baden-Württemberg mm, žemės Sveikiname lankytojus, džiaugiamės, kad jūs atvykote ir galėsite stebėti mūsų darbą šį rytą. Allez, nous commençons. Taigi pradėkime. Darbo atvarkės tvirtinimas. geležinkelio keleivių teisės ir pareigos, pana Liberatskio pranešimas buvo numatyta mm, ketvirtadieniui ir jei nebus prieštaravimų, jis yra perkeltas, taigi darbo tvarkė yra tvirtinama, jeigu nieks neprieštarauja. Pirmininkės pranešimai šiandien nieko neturiu. Tai iš karto kalbėsime apie būtent uh, Keležinkelio keleivių teises ir e, pareigas, apie patį pranešimą kalbėsime, kurio balsavimas atidėtas. Ir iš karto suteiksiu žodį pranešėjui ponui Liberatskiui. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Ačiū, pana pirmininkė. Ponas ir ponai, Šis, ši tema iš tiesų buvo pakankamai sudėtinga. 630 įvairių pakeitimų ir pasiūlymų gavome, buvome suplanavę susitikimus su šešelniais pranešėjais, susitikimų ciklas įvyko kaip suplanuota. 20 įvairių skirtingų konsultacijų surengėme su įvairiais suinteresuotais subjektais, įvairiomis formomis. Ties, tos konsultacijos vyko per pietus, vakarienės metu, taip pat dvišaliais pagrindais su neįgaliųjų atstovais. Man susidaro įspūdis, kad visa procedūra vyko tinkamai. Noriu pabrėžti, kad e, ponas Mozelie e, Europos Liaudės partijos frakcijos vardu ir ponas Krameris labai sistemingai dalyvavo susitikimuose su šešėliniais pranešėjais. Noriu jiems už tai nuoširdžiai padėkoti, kadangi salė yra pono Kramerio svečių, tai noriu pasakyti, kad jūs e, tikrai lankotės. Uh, tikro kovotojo už transporto keliaivių teisės ES kvietimu. Taigi turiu pasakyti, kad mes susitarėme dėl kompromisų pagrindinių, kurių pagrindinė mintis yra e, iš esmės pakeistas informacijos teikimo terminas neįgaliesiams asmenims. E, tas 48 valandų terminas yra strumtas iki 3 valandų e, vidutinio dydžio stotims geležinkelio ir 12 valandų kitoms stotims dėl to, kad labai sudėtinga planuoti, nustačius 48 valandų terminą e, kelionę, e, o 12, 12 valandų terminas yra įmanomas įmanoma jo laikytis geležinkelių stotise, tai neturėtų kelti papildomą finansinių problemų geležinkelių bendrovėms, taip pat Imko komiteto rekomendacijoms čia pritarėme, netgi e, siūlome šiek tiek daugiau diskusijų e, metu, taip pat sutarėme dėl to, kad aukštesnės jėgos e, išlyga nebus taikoma. E, ta problema yra pakankamai rimta, nes norime, kad visos transporto, transporto rūšis būtų vertinamos vienodai. Tačiau siūlome tokią tvarką 50 procentų bilieto kainos kompensacija, jeigu vėluojama 60 minučių daugiau, 75 procentai bilieto kainos kompensacijos, jeigu vėluojame 120 minučių arba ilgiau. Europos liaudės partijos pranešėjas norėtų, kad 100 procentų bilieto kaina būtų, bilieto kaina būtų kompensuojama, jeigu būtų vėluojama daugiau nei 2 valandas. Ir dėl jungčių mes norime, kad e, keleiviui būtų steikiama teisė e, įsėsti į kitą e, traukinį, kuris vyksta tą pačią kryptimį, priklausomai nuo to, kokia, kokiai gelžinklio bendrovė tas traukinys priklauso kalbant apie, e, turint omenyje, kad e, šie metai yra judumo metai, mes e, norėtume atitinkamą signalą politinį pasiūsti taip pat. Dar vienas pastebėjimas susijęs su kad būtų taikomas vieno langelio principas keleiviams siekiantiems gauti kompensaciją, nes e, nesvarbu, kokia kalba yra išduotas bilietas, vietos jame yra nurodytos vienodai, ar tai būtų portugališkai, ar lietuviškai, ar, ar angliškai. Tačiau aš manau, kad labai svarbu e, aiškiai suvokti, kok, su kokiais iššūkiais mes susidurime, svarstydami šią temą, patvirtinti aiškia vieninga parlamento pozicija ir atsižvelgti tiek į geležinkelio bendrovių interesus, tiek ir į keleivių interesus. Ir mes čia labiausiai turime siekti ginti keleivių interesus, nes geležinkelių bendrovės E, tikrai sugebės šias paslaugas teikti e, ir jeigu jos tą sugebės padaryti, tai pritrauks ir didesnius keleivių srautus. O e, šiuo metu mm, stacija yra tokia, kad geležinkelio transportu naudojasi tik tai tie, kurie gali žiūrėti pakankamai brangiai susimokėti. kai kuriais klausimais nuomonės išsiskyrė ir e, mes e, su šešienis pranešėjais svarstėme dvi galimybės. Arba nukelti balsavimą, arba dar pamėginti atlikti poveikio įvertinimą. Dauguma nusprendė nukelti balsavimą, išskyrus e, Europos liaudės partijos atstovus, kurie laikėsi kitokios nuomonės, nes pagrindiniai skirtumai yra tie, kad mes siekiame suvienodinti atsakomybę už teikiamas paslaugas. Ir aiškiai atskirti tas bendrovės, kurios pačios paslaugos neteikia tačiau tik taip pardavinėja, pavyzdžiui, bilietus, tai yra turistinės įvairios e, kompanijos, kelionių agentūros, o Europos Liaus partijos atstovai paprasčiausiai laikosi nuomonės, kad tie, kurie tik pardavinėja bilietus, neturėtų prisimti jokios atsakomybės net ir uh, už tai, kad parduoda bilietus uh, keturioms ar penkioms e, geležinkelio atkarpoms. Mes esame transporto komitetas ir mes privalome jaustis atsakingi už šią sritį ir aš kolegoms iš Europos liaudės partijos mėginau tai paaiškinti. E, tačiau būtent dėl šios priežasties, kadangi nepavyko susitarti, siūlau nukelti balsavimą, išsiaiškinti tos du svarbiausius ginčiatinus klausimus ir surasti tinkamą sprendimą, kuris būtų priimtinas milijardams keleivių, kurie yra pervežami per metus laiko geležinkelių e, transporto įmonių. Ačiū uždėmesi. Ačiū, pana Liberačkai. Pradėkime diskusijas. Ponas Vandekamp, prašau kalbėti. Pone pirmininkė, ačiū už suteiktą žodį. Jau buvo galima tarp e, pono Liberačko žodžių išgirsti, kad e, Europos Liaudės partijos šešienis pranešėjas, e, ponas Muzelie, kurį aš šiandien pavaduoju, kelia tam tikras bangas per pastarąjį susitikimą su šešėlis pranešėjais, kuris vyko Žia 12 dieną, ponai Muzelė susidarė įspūdis, kad kompromisiniai pakeitimai jau buvo patvirtinti ir kad dėl jų yra sutarta su pagrindiniu pranešėju. Ponas Muzelė tikėjosi, kad balsavimas vyks rytoj, tačiau balsavimas buvo nukeltas ir e, jam tai buvo naujiena ir netikėtumas, todėl jis e, tikrai mieliau būtų linkęs balsuoti. Egzistuoja tam tikras e, nesusipratimas susijęs su kompromisiniais 20 pakeitimų tačiau juose ponas Muzelie neižvelgia e, paskutinio susitikimo su šešėniais pranešiais išvadų. Atsižvelgiant į poną Liberatskio pastabas, reikėtų dabar mums e, aiškiau pasakyti, ko siekiame. Rengiant šį pranešimą pirmiausiai, mes norime, kad būtų padarytas galas 2020-aisiais e, įvairioms išimtims ir kad e, geležinkelio keleiviai būtų tinkamai apsaugoti, jų teisės būtų tinkamai apsaugotos, keliaujant regioniniais traukiniais. Ponas Liberatskis jau minėjo, kad e, bilieto kaina būtų e, kompensuojama pilnai, jeigu traukiniai vėluoja ilgiau nei 2 valandas, o jau pradėtos mokėti kompensacijos nuo 60 minučių vėlavimo trukmės ir e, su taryba manau, kad tikrai dėl to galima dėrėtis. Taip pat pritarėme pono Liberatskio pasiūlymui atsisakyti aukštesnės jėgos išlygos nuostatos ir taip pat suteikti daugiau atsakomybės reikalauti daugiau atsakomybės iš bilietų pardavėjų ir nustatyti jiems didesnė informacijos teikimo prievalė, tačiau turiu pasakyti, kad šio klausimo aš asmeniškai vertinti negaliu, turiu dar su ponu Mozelėje pasitarti. E, e, taip pat reikia nustatyti e, galimybę keleiviui pasirinkti kitą traukinį vykstantį tą pačią kryptimį, nepriklausomai nuo e, geležinkelių e, operatoriaus, jeigu jis praleido vieną savo jungtį. E, taip pat informacijos teikimo prievolė neturėtų būti taikoma toms geležinkelių e, stotims, e, kurios perveža nuo 10 tūkstančių e, keleivių ir nustatyti atitinkamas prievalės trumpesnio laiko informacijos teikimo toms stotims, kurios yra mažesnis. Tai, Taigi mes turime parlamente aiškiai suformuoti, patrinti savo poziciją ir po trilogo darybų žiūrėti, kokia bus situacija. Ponas Liberatskis yra aiškiai, e, ponas Muzelė, e, atsiprašau, sako kalbėtojas, e, aiškiai norėtų balsuoti Liepos 9 arba 10 dienomis. Ačiū ponui Vandekampui, mes pamėginsime sutrumpinti kalbėjimo laiką. posła Tomasza Poręby pragnę <clears throat> podziękować sprawozdawcy za bardzo racjonalne. Taigi, ačiū už e, tą racionalų požiūrį į e, šio reglamento rengimą. Visiems yra labai svarbu, kad parlamentas patvirtintų tą lygią poziciją, atsižvelgiant į keleivių lūkesčius, tačiau labai svarbu, kad e, gelžinkelių bendrovės valstybėse narėse galėtų tas nuostatas įgyveninti ir e, tai nesukelt papildomos administracinės naštos. Reikia ne tik kompromiso, tačiau taip pat ir rimtų darybinių įgaliojimų. Mano frakcija taip pat prašė nukelti balsavimą, šis sprendimas tikrai bus geras ir galėsime aptarti dar likusius nesuderintus e, punktus ir nuostatas ypač turint omenyje, kad e, procesai taryboje nevyksta tuo pačiu greičiu, kalbant apie transporto komiteto rengimą pranešimą. E, mūsų frakcijos nuomonė e, dar nėra susitarta, nėra užtikrintas teisinis aiškumas ir nėra aiškumo dėl investicinių planų. Dabar geležinkelio bendrovės dirbo pagal tvarkaraštį, kuris patvirtintas iki 2024 metų ir tuos terminus mes turėtume išlaikyti. Kaip teisėkuros institucija mes negalime e, žaidimo eigoje keisti taisyklių ir uh, trikdyti teisinių aiškumo ir užtikrintumo. Todėl <clears throat> manau, kad reikėtų ieškoti labiau subalansuoto sprendimo iš ankstinis informacijos teikimas ir jo prievalė taip pat turėtų būti dar papildomai aptartas. Geležinkelių transportas turi būti vertinamas taip pat kaip ir kitos transporto rūšis be jokių ypatingų išimčių ir aš tikiuosi, kad sugebėsime išlaikyti taip pat ir aukštesnės jėgos uh, išlygą <clears throat> ir patvirtinsime tai tinkamas nuostatas dėl bendro bilieto. Kalbant apie šio reglamento e, politinį svorį ir įtaką e, keliaivių aptarnavimui, manau, kad į, į, į, į visą tai atsižvelgus mes galėtume sklandžiau dirbti. øh, i dag, øh, nemlig dansk. Og så kadangi øh, turiu vertimą iš savo gimtos kalbos, tai kalbėsiu daniškai šiandien. Ir gal tada išdrysiu pakritikuoti mm, kažkiek, kai kritikuoji kitų žmonių poziciją, tai aišku, turi sėdėti salėje iki diskusijos pabaigos, laukti pranešėjo reakcijos. Deja, atsiprašau, bet turėsiu išeiti, nes turėsiu balsuoti jūri komitete. Tai iš tikrųjų noriu pasakyti, kad išeisiu ne dėl to, kad piktinuosi kažko dėl šio dokumento, bet tik dėl to, kad turi būti kitame komiteto posėdėje. Man tikrai sudėtinga yra. Mm, sutikti su tuo, ką pranešėjas yra pristatęs čia kaip realės. Ypač ten, pranešėjas galvojo, kad reikia atidėti balsavimą dėl to, kad yra didžiulis politinis nesutarimas dėl šio klausimo. Ir, o iš tikrųjų yra mm, iš pranešėjo pusės juntamas noras derintis prie šešėlinių pranešėjų pozicijų ir, ir atsikreip, at, at, at, at, atsižvelgti į mūsų pozicijas e, APP GUE. Galvoja, kad uh, reikia iš tikrųjų apie mm, keleivius galvoti, o ponas Liberatskis ir, ir kiti galvoja labiau tik tai apie vežėjus. Tai iš, ypač e, viešas sektoriaus, tai aš tikrai mm, niekaip negaliu suprasti, kodėl reikia atidėti tą balsavimą esmė yra tokia, kad pranešėjas nenori atsižvelgti į e, tikrai absoliučios daugumos poziciją ir, ir tai atspindėti kompromisiniuose pasiūlymuose ir dėl to labai apgailestauju. Uh, iš tikrųjų visiškai neintegruotos mūsų pozicijos kompromisuose, taigi tie kompromisai tikrai nėra kompromisai. Mes galvojame, kad keleivių teisės turi tapti taisyklę, o ne išimtimi. Tai yra esminė pozicija visais klausimais, kuriuos mes čia aptarėme. Ar tai e, būtų. Uh, bilietas iki kelionės paskirties taško, ar tai būtų keleiviai su negale, ar tai būtų kompensacija vėlavimo atveju, ar atsakomybė, mm, kad keleiviai visuomet pasiektų savo galutinį paskirties tašką. Man tikrai labai keista, kad čia parlamente um, mes uh, labai griežtos pozicijos laikomės, kuomet griežtas taisyklės nustatinėjame privačioms kompanijoms. Tačiau, kai tik tai eina kalba apie viešo sektoriaus kompanijas, subjektus, tai e, labai keistas yra elgesys, yra stengiamas įtikti e, valstybinėms viešo sektoriaus kompanijoms, įtikti tarybai. Manau, kad mes turime siekti daug platesnių užmojų ir reikia turėti omenyje, kad kai dirbame su taryba, aišku, jie visuomet stengsis mūsų poziciją numenkinti, nustumti į, į šoną ir, kaip ir pirmininkė sakė, jie viską padarys, kad tik tai savo valstybinės kompanijas apgintų. Ne mūsų darbas yra um, jiems įtikti, mūsų darbas yra um, atstovauti keliaivių taisyklėms. Dabar panas Kameris. Ačiū, pana pirmininkė. Ačiū pranešėjui ir e, taip pat už tą didelį angelių pokštį mano lankytojams iš Badeno Virtembergo. Užbėgdamas už akių noriu pasakyti, kad mes taip pat balsavome už tai, kad balsavimas būtų nukeltas. To priežastis tačiau yra susijusi su su tuo, kad dėl kompromisų galvojame, kad jau susitarėme, o po dviejų valandų e, savo biure e, gavau elektroninius laiškus iš skirtingų frakcijų, kurios dar norėjo tos kompromisus papildyti. Iš tiesų paskutinėme sustikime dalyvavo visų frakcijų atstovai, todėl tikrai negalime dabar kaltinti vieni kitų. Ir man kila klausimas, kodėl taip įvyko, kad jeigu mes jau susitarė dėl kompromiso po dviejų valandų E, vėl e, jų nesilaikome. E, taigi gerai, kad tą balsavimą dabar nukėlėme, tačiau turėtume balsuoti <clears throat> Liepos mėnesį, o ne pavasaros atostogų. Dėl uh, išlyga uh, aukštesnės jėgos mes norime išbraukti, nes niekas negali apibrėžti, kas tai yra ir uh, E, šį pasiūlymą teikėme remdamiesi, pavyzdžiui, skrydžių patirtimi, nes e, kuomet e, nenumatytos aukštesnės jėgos atveju bandoma pasitelkti, tai, tai tik tai leidžia daug pinigų užsidirbti tūkstančiams teisininkų ir advokatų. Todėl siūloma, e, siūloma šią nuostatą išbraukti. E, na, kaip žinote, man labai svarbu buvo sudaryti sąlygas pasiimti dviratį kartu. Keliaujant traukiniu, prieš dešimt metų šiame komitete mes vienbalsiai priėmėme sprendimą, kad taip pat ir e, greitosiuose traukiniuose turėtų būti sudaromas galimybės pasimti kartu dviračius, tačiau E, Vokietijos geležinkeliai darė e, spaudimą <clears throat> taikyti tinkamas išimtis ir iš tiesų nuo 20 metų kiek, kiekvienais metais e, dviračiais keliaujančių turistų skaičius didėja 20 procentų, 70 tūkstančių dviračio takų yra Europoje, kurie driekiasi per per visas valstybės narės, todėl e, mes susitarėme dėl tinkamo kompromiso, kad naujuose arba atnaujintose traukiniuose e, numatyti galimybę e, vežtis kartu bent jau viename vagone po aštuonis dviračius, tačiau buvo pasakyta arba buvo bandoma teikti, kad e, e, jeigu tai bus daroma kiekviename vagone, tai nebeliks vietų keleiviams arba vaikų vežimėms. Tačiau mes norime aiškiai pasakyti, kad čia kalbama ne apie mm, kiekvieną vagoną, o apie aštuonis dviračius visame e, traukinyje ir dažniausiai traukiniai yra užpildyti tik tai 60 procentų, taigi vietos traukiniuose dviračiams turėtų likti pakankamai, e, ateitie galbūt ta pati nuostata bus taikoma ir autobusams. Vienas bilietas, e, mes dėl to sutarėme, kad bilietas e, kelionės maršruto nebūtų skaidomas kad nenukentėtų piliečių teisės nepriklausomai nuo to, kiek kartų reikia persėsti, bilietas turėtų galioti tas pats, pavyzdžiui, ta sistema jau Vokietijoje naktinių traukinių e, kelionių metu jau buvo taikoma, po to jis buvo atsisakyta, tačiau kryptis pasirinkta yra tinkama nuo 23-24 metų. Taip pat <clears throat> buvo sutarta e, tarptautinių maršrutų traukiniuose taikyti tokią sistemą ir dabar jos atsisakyta, nepaisant to, kad ji jau veikia kurį laiką. Tai yra visiška nesąmonė. E, mes taip pat norime tokio uh, sprendimo, kuris būtų e, priimtinas visoms geležinkelių bendrovėms to vieno bilieto, nepriklausomai to, ar jos yra valstybinės ar privačios, nes e, geležinkelių keliaiviams tai nėra svarbu ir įdomu. E, komisija siekia dar daugiau, kalbant apie vieną bilietą, tačiau palieka tam tikras nedidelės spragas, kurias mes norime užpildyti ir uh, Manau, kad galėsime tą padaryti kartu su šešiamis pranešėjais ir e, pagrindiniu pranešėju mes norime, kad būtų galima parduoti visą vertį, e, vieną bilietą visam maršrutui, reikia tam sudaryti tinkamas sąlygas. Aš pasigendu e, tinkamo pasiūlymo dėl ginčių sprendimo procedūros ir institucijos, e, kuri už tai būtų atsakinga. Vokietijoje mes iš tiesų turime skaupę pakankamai geros patirties, sprendžiant kylančius ginčius susijusius su geležinkelio transportu. E, oro susisiekimo srityje mes tos sistemos neturime, dėl to ir ten kyla daugiausiai problemų. Kalbant apie iš ankstinį informacijos teikimą, tai e, turiu pasakyti, kad Belgija ir Niderlandai tikrai geros patirties yra sukaupusios, e, taikydamas tik tai vienos valandos iš ankstinio informavimo e, terminą, manau, kad būtų galima to pasinaudoti. Taigi visus šios klausimus įsiaiškinus, manau, kad galėtume Liepos mėnesį balsuoti ir geležinkelio transporto keliaivių teisės galėtume iki šios kadencijos pabaigos apginti. Ačiū, pana Kramerį, kadangi vėluojame, tai ribosiu kalbėjimo laiką. Pone Anderson, jums dabar pusantros minutės suteikiama. Thank you. <clears throat> Well, um, as you know, S&D... Kaip žinote, SND nariai patikė labai daug pakeitimų šiam pranešimui. Todėl aš nepritarčiau ponui Rodri. Žinau, kad jis jau išeina iš salės, bet jei pasižiūrėtumėte į SND pakeitimus, tai negalėtumėte sakyti, kad mes neskiriame prioriteto keliaivių teisėms. Aš noriu pritarti pranešėjui dėl to, ką jis sakė. Ypač dėl vežėjų atsakomybės. Tai yra susiję ir su to, ką sakė panas Kramer apie bilietus ir praleistus jungiamuosius reisus. Kai žmogus perka bilietus iš daugiau nei vieno pardavėjo ar daugiau nei vienam reisui, tai vis tiek jo tikslas yra galutinė kelionė. Ir jeigu vežėjas tai neatsižvelgia, tai aš manau, kad mes galėtume ieškoti kompromiso tam, kad būtų visiškai aišku, kad kai galima gražinti pinigus, tai turėtų būti daroma paprasčiau. Ir aš manau, kad reikia stipraus straipsnio, kur būtų kalbama apie teisų gynimą. Nes įmonės vis tiek gali numatyti labai didelės kainas. Vieno bilieto kaina iki galutinio taško gali būti labai didelė. Mes turime komisijos nuostatą, kuri numato atitinkamą apsaugą. Ir antra pastaba yra susijusi su taikymo sritimi. Aš pritariu ponui Kramer. Mes per nelyg ribotai vertiname taikymo sritį. Turime septynias septynis teisingumo teismo sprendimus susijusius su oro vežėjais ir yra nurodyta, kad negali būti jokių apribojimų dėl taikymo srities. Aš noriu, kad mes ir toliau viską didžiai nagrinėtume. Dėkoju. Dėkoju. Pane Anderson, aš noriu, e, aš irgi įsirašiau, aš noriu kai ką pasakyti. Mano manimui dėl šio pranešimo yra neginčiamas toks teiginys, kad Europa labai uh, atsilieka savo darbose, mm, besirūpindama dviratininkais, kurie nori savo dviratį vežtis, pavyzdžiui, traukiniu. 26 procentai kelionių yra dviračiais Niderlanduose, 19 Danijoje, 10 procentų kelionių Vokietijoje. Taigi, kaip jūs, mėly kolegos parlamentarai, galėtumėt paaiškinti tai didžiuliai masiai um, keleivių, kurie neteršia, kurie neužkemša mūsų a, um, kelių ir kurie vis tik tai turi savo kelionę nutraukti, savo dviratį palikti e, prie geležinkelio stoties ir negali vežtis traukiniu. Manau, kad tai turi būti privaloma, kad visose traukiniuose, nesvarbu, a, um, kokie tai būtų viešo ar neviešo sektoriaus traukiniai, ar tai būtų greit e, spartieji, ar tai būtų paprasti traukiniai, visur turi būti numatyta galimybė. Um, nes dabar Vežti dviratį tai nėra nieko tokio ypatingo, tikrai tai netrukdo kitiems keleiviams, ypač kai matome, kokia yra situacija, kuomet vis daugiau yra naudojamas dviratis, elektrinis dviratis ir tai labai tikrai pageidautinas dalykas, kadangi tokiu būdu e, saugome mūsų oro kokybę, mūsų e, klimatą. Taigi aš kreipiuosi visus Mm, ir, ir e, tikiuosi, kad tikrai atsižvelgsime į Europos piliečių pagėdavimus, kad mūsų traukiniai būtų suderinami su e, dviračių naudojimu, kad tikrai būtų vietos vežtis mm, dviratį traukinyje, nes tai yra labai svarbu ir mūsų jaunimui, kurie po keliarių metų mums tikrai už tai padėkos, ir mūsų planetai tai yra labai svarbu. Taigi aš noriu labai kreiptis į Jūs, apeliuoti ir mm, atsižvelgti į tokią žinią savo pranešime. Dabar toliau Pone Krasvater, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau atkreipti dėmesį į keturis aspektus. Teigiamai vertinu aspektą ir pasiūlymą išbraukti aukštesnės jėgos išlygą. Negalime suversti atsakomybės keleiviams dėl e, netinkamo oro sąlygų, e, kuomet kiltų tam tikrų ginčių <clears throat> teisinių dėl to, kas yra aukštesnės jėgos įsikišimas. Noriu pasakyti, kad kalbant apie regioninio transporto apibrėžimą, jis skiriasi valstybėse narėse, todėl labai svarbu patvirtinti bendrą vienodą apibrėžimą, būtų galima tokiu būdu paprasčiau siekti kompromisų. Noriu paklausti pranešėjo, kodėl yra e, numatyta po 12 mėnesių netaikyti išimčių e, regioniams geležinkelių bendrovėms. Kalbant apie riboto judumo keleiviams suteikiamą pagalbą geležinkelių statise, aš galiu pritarti teikiamam pasiūlymui. Dar vienas man svarbus aspektas yra susijęs su e, bendrovėmis įmonėmis, kurios internetu pardavinėja geležinkelio bilietus, kad jos prisimtų savo atsakomybę už teikiamų paslaugų kokybę. Negalime taiksyti su tuo, kad e, e, tokios įmonės tik tai pelną gali užsidirbti, tačiau neprisima jokios atsakomybės. Aš manau, kad reikia pasirinkti, tačiau svarstant bendrai šį pranešimą, tikrovišką požiūrį ir poziciją, kad tvirtinamas nuostatos būtų negyvendinamas. Ačiū, ponia Gras Vater. Ja, tak. Øh... Ponas Rodė, dar norite kažką pasakyti labai trumpai? Tada. Ačiū labai trumpai. Noriu sureaguoti į tai, ką ponas Krameris pasakė. Jis, e, taip suprantu, teigia, kad kai kurios partijos, e, kurios yra susirinkusios čia, neparėmė to kompromiso, kurį sudarė. Aš noriu labai griežtai pasakyti, ne, tai netiesa. APP ir liberalai dabar nori kalbėtis apie apie saugos klausimus um, dviratininkam, dviračių eismui, todėl, kad į mūsų poziciją nėra pakankamai atsižvelgta kompromisuose. Tai nėra klausimas, ar mes palaikome kompromisus ar ne. Aišku, kompromisus mes palaikome, bet mes reikalaujame, kad būtų atsižvelgta į mūsų poziciją ir kad būtų atspindėta mūsų pozicija galutinėme kompromise. Ne, Kramerį mažiau nei minutę. Atsakymų tikrai čia toliau to pingpongo netesime. Tarpusavėje prašysiu paskui išsiaiškinti, ponia Kramerį, prašom. Nein, ich habe ja gar nicht gesagt, dass Sie gegen. Aš e, nesakiau, kad jūs prieštaraujate kompromisams. Aš pasakiau, kad per posėdį mes susitarėme dėl kompromiso pasimti kartu dviračius. E, po dviejų valandų, tačiau dvi frakcijos atsiuntė elektroninį laišką, kurios, e, kuriame buvo prašoma dar papildomas nuostatas įtraukti. Aš noriu pasakyti, tik tai norėjau pasakyti, aš manau, kad e, kompromisai, dėl kurių susitarta, turi būti vykdomi. Taigi būkime savikritiški, e, Komprom, dėl kompromiso mes susitarėme ir jeigu mes jo toliau laikomės, tai viskas yra tvarkoje. Pone Krameri, manau, kad būtų neblogai, jeigu eitumėte kartu išgerti kavos su kolega. Ir sustarti dėl geresnio kompromiso. Žinau, kad jūs turite minį tą patį, tačiau tik tai žodžius skirtingus pasirinkite. Ah. Madame, excusez-moi, je vous prie de, je vous présente mes excuses. Excusez-moi. Merci beaucoup, euh, Madame euh, Chair. La parole est à vous. Ačiū, pirmininkė. Aš esu Elizabet Kartos. Labai ačiū gerbėmės parlamentarams už mm, naudingas diskusijas dėl mūsų pasiūlymo. Man atrodo, šios diskusijos parodė, kad ypač um, tiesinės kelionės visam maršrutui bilieto. Uh, yra labai aktualus ir dviračių klausimas yra labai aktualus ir a, tikrai labai apie tai daug diskutuojama taryboje. Man atrodo, kad mes visi visi norime subalansuoto požiūrio šiame pasiūlyme galiausiai. Tai yra mm, recast, e, naujos redakcijos pasiūlymas ir buvo mm, pas, taip pat susitarta tarp trijų teisinių tarnybų, kurios dalis bus analizuojamos pagal šią redakciją. Ir kadangi mintis iš mūsų pusės buvo, kad būtų taikoma supaprastinta procedūra, kad viską būtų galima labai greitai padaryti dėl šios mūsų redakcijos, tai uh, Jei leistumėt, kadangi laikas labai spaudžia, tik tai dėl testinės kelionės to bilieto visam maršrutui, labai svarbu, kad atsakomybės klausimas būtų tinkamai sudėliotas Yra įvairių būdų, kaip tai išspręsti. Aš manau, kad jūs, kai kalbėjote apie įvairius variantus, e, kurie būtų priimtini, tai tas atsakomybės klausimas e, tikrai visų pirma turi būti išspręstas, nes kitai bus labai e, sudėtinga įgyveninti tai praktikoje. Kadangi laikas jau baigėsi, tai gal tik tiek. Aš labai dėkoju Jums visiems už diskusijas ir mes esame pasirengę padėti, jeigu reikėtų pateikti papildomų pasiūlymų, paaiškinimų dėl mūsų pasiūlymų bendradarbiavimo tikrai mes mielai visą tai padarytumėm, prašom kreiptis į mus bet kada. Labai ačiū Europos komisijai, dabar pranešėjau ponui Liberatskijui pusantros minutės. Parolė tavu, monsieur Liberatskij. Bardzo dziękuję za te wypowiedzi, bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Labai ačiū, dėkoju už pastabas. Ačiū pirmininkiai už tai, kad dar kartą suteikė man žodį. Labai trumpai. Pane Vandekamp, mano brangus draugė, ne vien tik tai įspūdis, kad kompromisai buvo priimti, jie buvo priimti. Teisės tarnyba dalyvavo ir aš klausiu Dominikai, ar viską padarėme teisingai ir jis pasakė taip, teisingai. Todėl labai keista, kad dabar jūs sakote, jog tai nebuvo padaryta. 75 procentai susitarė. Mes sakėme, kad force major šimsime, kad nebūtų komplikacijų ir tai reiškia, kad 75 procentai sutarė. Dabar Alde. Mes negalime kenkti Europos transporto politikos principams. Mes norime gerai veikiančių geležinkelių. Geležinkeliai privalo užimti didesnę transporto rinkos dalį, įskaitant ir keliaivių pervežimą. Negalime manyti, kad vien dėl to, jog geležinkeliai yra vieši, mes turėtume juos sugriauti. Jie turi veikti gerai. Netiesa, kad jie blogai reglamentuojami, jie netgi pernelyg reglamentuojami kartais. Aš noriu, kad mes visi aiškiai tą suprastume. Toliau. Aš norėčiau, kad žmonės dalyvautų darbe, o po to komentuotų. Ponas Miselija dalyvavo ir aš norėčiau iš jo išgirsti pastabas. Dėl išimčių. Mes pagrindėme atitinkamą kompromisą. Naujas sprendimas įsigalios po tam tikro laikotarpio. Tai bus 22 ir 24 metai. Tai buvo nuspręsta, kadangi toliau yra finansuojamos investicijų geležinkelius programos, kur tai yra būtina. Taigi, nebeturime force majeure, bet radome pusiausvyrą dėl testinės kelionės bilietų. Kolegos, Jeigu mes priversime ES vežėjus prisimti atsakomybę dėl visko, tai kai kurie pardavėjai, naudodamiesi aukštosiamis technologijomis, pardavinės bilietus, gaus iš to naudą, bet neatsakys už paslaugas, kurias jie parduoda. Aš nenorėčiau tam pritarti. Aš noriu, kad visi prisijimtų dalį atsakomybės už paslaugas. Taigi, dėkoju visiems už diskusijas, dėkoju už pagiras. Beje, Caroline klausė, kodėl yra numatytas būtent toks išimčių laikotarpis ir kodėl yra taikoma išimtis regioniniam transportui. Tai yra dalis ketvirtojo geležinkelių paketo ir viešųjų paslaugų prievalių. Būtent ten yra apibrėžiama, kas yra vietos ir regioniniai vežėjai ir kas yra tarptautiniai vežėjai. Dėkoju, matau, kad pusantros minutės baigėsi. Ačiū ponai Liberatskiai, kaip jau sakiau, balsavimas yra atidėtas vėlesniai datai, kurią reikės suderinti. Labai tikiuosi, kad kolektyviai kaip nors tą įveiksime, išspręsime tą klausimą. Taigi periname prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra lengvųjų automobilių ir lengvųjų komersinių transporto priemonių arba vargonų um, iš metalų uh, kiekių kriterijai. Mūsų pranešėjai yra Kristin Revo de Lonbonefua. Uh, Po to e, bus šešėlinių pranešėjų pasisakymai dar ir dar išgirsime ir Europos komisijos pasisakymą pabaigai. Taigi, ponė Karistin Revodalon, prašom žodis jums. Ačiū pirmininkė, šis Mm, ši nuomonė, kur yra pateikta, susilaukė labai didelio skaičiaus 384 pakeitimų, buvo šešėlinių pranešėjų susitikimai ir birželio 26 dar vienas susitikimas numatytas. Šiuo metu mes e, formuojame 10 kompromisų dėl 10 straipsnių 6 konstatuomų dalių e, ir numatyta mm, e, mūsų balsavimas Liepos 10, o pagrindinėme komitete Envi turėtų būti rugsėjo 17 dieną balsavimas. kalbama ne vien tik tai apie išmetimus, kalbama apie bandymus, testavimus, kurie atitiktų realią automobilių transporto priemonių naudojimo situaciją, kad būtų 2025 metais CO2 išlakų sumažinimo. Kol kas nėra susitarimo, bet judama tą kryptimį. Mums reikia tikrai m, tikrų rezultatų. Uh, ir tikrai yra ginčiamasi dėl bendro intereso, dabar požiūris yra pasiremti mm, gamintojų gerų norų, gerą valią, tačiau iš tikrųjų tai neveikia, neveikia laboratoriniai bandymai, neatspindi tai realaus naudojimo tikrame gyvenime ir mes tikrai norime kovoti su klimato kaita ir aš labai tikiuosi, kad mes sugebėsime susitarti vis tik tai kažkaip, bet mm, galvojant apie užmojus, na, nėra visiškai uh, užtikrinti lengvą uh, e, pusiausvyrą, m, kad galėtumėm CO2 sumažinti tiek, kiek Paryžiaus sutarime yra numatyta. Čia būtina siekti plačių užmojų CO2 mažinimo tikslo, um, nes. Uh, jeigu nebus CO2 sumažinta e, transporto sektoriui, reikės mažinti kitose sektorius, tai yra pastatų ir žemės ūkio, o ten mažinti yra daug sudėtingiau ir nėra taip efektyvu. Todėl reikia naujų transporto priemonių, aišku, parką e, tobulinti, kad mažiau CO2 išlakų būtų, tačiau reikia nepamiršti ir globalizacijos, ir mūsų um, sektoriaus automobilių, kuris labai susijęs su kitai, kitomis ekonomikos rytimis. Taigi, Irgi sudėtinga situacija, bet tai būtų labai gerai visai planetai. Sudėtingas klausimas, reikės labai daug diskusijų ir labai džiaugiu, džiaugsiuos. Uh, Mm, išklausydama visų skaičių, tikslų, kaip būtų galima transporto sektoriaus išlakas CO2 mažinti, kaip būtų galima atsisakyti iškastinio kūro, nuo kurio dabar yra taip smarkiai priklausoma šioje srityje. Tai pirmininkė tokia būtų įžanga ir dabar labai lauksiu visų kolegų pasisakymų, kad tikrai galėtumėm surasti kelią, kaip užsitikrinti kompromisus. Labai ačiū, ponė Ryvodalion. Dabar Vim van de Kamp, PP e vardu, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, e, aš su šešėjams pranešėjęs Europos Liaudės partijos frakcijos vardu tiksliau pavaduoju poną Salinį. E, ir jis man pasiūlė perskaityti štai tokį tekstą taip palengvindamas mano darbą. Jis, e, panas Salinė, įdėmi perskaitė komisijos pasiūlymą ir mano, kad jame atsispindi e, e, tinkamas tikrovės vertinimas ir tinkami užmojai. Europos liaudės partijos frakcija e, visiškai pritarė reiškiamam susirūpinimui dėl transporto ir kelių sektoriaus keliamos taršos. Mes esame atsakingi, tai yra šis sektorius yra atsakingas už 24 procentus visos e, taršos. <clears throat> Daug šiltų žodžių yra išsakyta dėl apie COP21 susitarimą, tačiau transporto komitete mes turime padaryti atitinkamas išvadas ir privalome mėginti apriboti sausumos e, kelių e, transporto keliamą taršą. Todėl šešėlis pranešėjas yra pasirengęs su pagrindinė pranešėja, ponė Kristin Dalion, ieškoti kompromisų, siekiant šią problemą išspręsti, tačiau Europos liaudės partija, partija pasisako prieš mėginimus už šio sektoriaus taršą atsakingais paversti tik tai automobilių pramonę. Ponas Salinė ir visa mūsų frakcija pritarė technologiškai neutraliam požiūrį. Tai reiškia, kad taršos mažinimo būtina siekti pasitelkus e, e, pakankamai plačios apimties priemonės ir skatinant įvairius technologinius e, pokyčius. Ponas Salinį prašo atsižvelgiant į šias aplinkybės, e, nepamiršti ir vadinamojo taršos koregavimo e, koeficiento. <clears throat> E, pasitelkiant alternatyvų kūrą, pavyzdžiui, turint omenyje, kad e, e, suskistintas gamtinės dujos yra daug mažiau taršios negu benzinas arba dizelinas ir taip pat kolega mano, kad tikrai galima pasiekti geresnių kompromisų dėl vadinamojo gyvavimo ciklo naudojimo ciklo vertinimo. Daugelis kolegų čia pateikė savo pakeitimus. Reikėtų ne tik siekti nubausti automobilių sektorių, tačiau viską vertinti platesnėme kontekste, to vadinamojo naudojimo arba gyvavimo ciklo vertinimo kontekste. Ponas Salinė yra nusivylęs dėl to, kad pranešėja neįtraukė į savo kompromisinius pasiūlymus tų pakeitimų, kuriuose daug skaičių pateikiama ir pranešėjau pati minėjo, kad e, bus surinkta papildoma diskusija, e, kuri yra reikalinga dėl e, statistikos ir įvairių tikslų iki 20 35-30 metų. Taip pat labai aiškiai reikia atskirti asmeninius lengvuosius automobilius ir lengvuosius komercinius automobilius ir pranešėjai į tą skirtumą atsižvelgia. Todėl ponas Salinį tuo atitinkami džiaugiasi. Tiek, ponė pirmininkė. Ačiū ponai Vandekampui, ponas Zlatovskis dabar kalbės. Merci, madame la présidente. Uh... Noriu atsiprašyti už paną Tišinovskį, nes jis negali dalyvauti šiandien apsikeičiant nuomonėmis. Nes jis dalyvauja trišalėme dialoge apie energetinės sąjungos valdymą. Norėčiau padėkoti pranešėjų už pirmą kompromisų pasiūlymą. Mes susitelksime į sritis, kurios yra svarbios mūsų šešėliniam pranešėjai. Labai svarbu matyti sąsąją tarp tikslų, kurie yra nustatyti 25 ir 30 metams. Privalome suprasti, kad 2025 tikslai turėtų būti mažiau ambicingi tam, kad galėtume realių tikslų pasiekti 2030 metais. Technologiškai neutralus principas privalo būti įtvirtintas, kai bus daromas dėl tikslų numatytų 25 ir 30 metams. Baigdamas noriu pasakyti, kad mūsų šešėlinis pranešėjas nori siekti geros pusiausvėros kompromiso tarp pranešėjos ir kitų kolegų. Dėkoju. Ačiū, ponios Latovski. Pone Rados. Ačiū pirmininkė, mes galvojame, kad komisijos pasiūlymas yra paremtas gerų principų ir subalansuotas, todėl um, mūsų pozicija yra artima komisijos pasiūlymui. Kalbant apie 2025 ir 2030 metų tikslus, mes galvome, kad galima ir didesnių užmojų siekti, bet aišku, reikia išlikti realistais. Dabar galvojant apie 2025 metų tikslus, mes galėtumėm kalbėtis apie tai, ar reikėtų pakeisti kažką, galbūt iš viso išbraukti tuos tikslus. Turime automobilius dažnai, kurių amžius didesnis nei 11 metų ir e, be to Reikia galvoti apie tai, kad gal mažiau iškastinio kūro būtų naudojama, mažiau taršus gal būtų e, transportas, kad labiau neutralūs būtų automobiliai. Siūlome e, išlakų e, vertinimus pateikti skaitminė išaiška. Mes tikimės, kad iš tikrųjų galėsime suderinti kompromisus pasiūlymus ir paremti bendrą poziciją. Monsieur Rados, Monsieur Basik. Ačiū ponui Radoš Pasaikau. Uh, all, uh... Ačiū pirmininkė, visų pirma dėkoju pranešėjai už pirmą kompromisų paketą. Per paskutinį šešėlinių susitikimą mes apie tai šiek tiek jau kalbėjome, kitą savaitę turbūt labiau įsigilinsime tai. E, savo ruoštų mes irgi sieksime kompromisų dėl kai kurių klausimų tikrai, kaip Vandekamp ir sakė, dėl gyvenimo ciklo analizės mes tikrai, manau, galėsime pritarti tam ir džiaugiamės tuo, kad yra platus palaikymas dabar jau, kad iš visų pusių, kad reikia tikrai atlikti viso gyvenimo ciklo analizę, nes kai jo kalba apie biokūrą, Niekas apie tai nekalbėjo. Dabar, kai kalbame apie elektr... <laughs> elektrinius automobilius, jau visi nori to. Tai tikrai nuostabu. Labai svarbu. Mes norėtumėm į visą gyvavimo ciklą atsižvelgti. Visą akcentuoju, nes tuomet tikrai turėsime viską įvertinti. Ir jis kalba ne vien tik tai apie elektrinius automobilius, bet ir apie biokūrą, ir apie visus variantus kalbėsime. Dabar dėl technologinio neutralumo aš irgi norėčiau mm, kolegoms kelti tokį tokį klausimą. O tai, kai, kai kalbėjome apie biokūrą, kur buvo tas, biolo, e, tas technologinis neutralumas, visi norėjo kažkokių tikslų, papildomų tikslų, dalinių tikslų, preliminarių tikslų ir taip toliau. O dabar jau kalbame apie technologinį neutralumą. Na, kolegos nėra labai nuoseklus panašu, bet, na, ką darysi. Dabar dėl tikslų lygio, man atrodo, tai būtų pirma tokia problema, ką mes išvelgtumėm. Čia nepaneiksime, kad pasaulis jau pajudėjo į priekį, netgi Vokietijos aplinkos ministerija sako, kad turėtų būti 50 procentų. Noriu akcentuoti, Vokietijos ministerija, Vokietija nepasižymi tuo, kad kažkokiu dideliu užmoju um, siektų dėl automobilių ir netgi Vokietija 50 procentų sako. Ir tos valstybės taip pat sako, kad ES tikslai yra pernelyg menki, kad tikrai pasiektumėm Paryžiaus tikslų. Ir vakar Merkel ir Macron kalbėjo apie pabėgėlius ir eurą ir taip toliau, bet taip pat pasakė, kad jie galvoja, kad Europa turėtų stiprinti savo užmojus ir e, per COP24 Tai reiškia kažką tai ir dėl atsiliekančių sektorių, taip, kaip panas Vandekam sako, kad visi sektoriai, ne vien tik tai transportas turi būti baudžiami, aš ne visiškai taip m, mm, matau situaciją, man atrodo tikrai transporto sektorius visiškai nebaudžiamas, bent jau komisijos pasiūlyme, ką aš išvelgiu, daugumoje yra tik tai skatinimai, bet jeigu galvojame apie Paryžiaus įgyvenimą ir aukštesnius tikslus, tai turėkime omenyje, kad m, mm, sąnaudo efektyvumo prasme geriausia priemonė priemonė būtų užtikrinti, kad automobiliai mažiau CO2 išmestų ir efektyviau veiktų. Visos studijos, kokios rodė ACS, dėl žemės ūkio, dėl įvairių kitų sektorių, viskas tai rodo, kad labai sudėtinga. O visos analizės rodo, kad CO2 mažinimas automobilių sektoriai yra pats lengviausias, sąnaudų požiūrio efektyviausias ir tai yra labai svarbu visoms valstybėms, jeigu jos nori um, tikrai įveikti, e, to, e, pasiekti tuos tikslus ir dėl pastangų pasidalymo taip pat. Jeigu dabar ko nors nepadarysime, tai tuomet 2000, e, link 2030 2020 metų, artėjant pagal pastangų pasidalymo reglamentą, tikrai valstybės bus labai toli nuo rezultato pasiekimo ir tada turės kažką per žemės ūkį daryti, kas yra labai sudėtinga. Visi žmonės, kas kalba apie Paryžių, apie gyvenimą ir teisingą pasidalymą naštą, visi turi daryti vieną bendrą išvadą, kad komisijos pasiūlymas dėl šių tikslų tikrai toli, toli gražu nepakankamas. Aš suprantu, kad komisija dėl aukštesnių pozicijų negali teikti platesnių užmojų pasiūlymų, bet vis tik tai mm, labai reikia paraginti jos tai padaryti, nes jeigu nepadarysime to dabar, tai tuomet valstybės dėje pasuks tuo labai sudėtingu, labai brangiu keliu ir vis tiek tikslai jie turės būti didinti, didinami, nes e, lapkritį turės būti pateiktas kelio gairių planas 2024 metams. Taigi, komisija, labai prašau grįžti atgal, peržiūrėti savo pasiūlymą, pradėti kalbėti. Mm, dėl naujų tikslų. Aš suprantu, kad šį kartą jūs dabar to negalite padaryti, nes kol kas turite nurodymus iš aukščiau, bet tikrai mums reikia susitvarkyti šiame sektoriu kaip galima greičiau, taigi raginu kitą kartą jau ateiti su visiškai kitokia pozicija. Limiti. Ačiū pono um, Eckhout ir teks apriboti pasisakymą laiko, nes labai sunku bus sutilpti į tvarkaršį. Dabar suteiksiu žodį ponui Rykė pusantros minutės. Ačiū. Pane pirmininkė, egzistuoja nemažai temų, dėl kurių reikia pasiekti bendrą susitarimą. Pirmiausiai reikia atnaujinti e, taršos ciklo e, matavimo rodiklius ir e, tikrai dėl šių dalykų reikia sustarti. Aš noriu pabrėžti vieną aspektą tikslas e, pagal komisijos pasiūlymą yra sumažinti taršą iki 75 procentų, kodėl ne 100 procentų turėtume sumažinti iš tikrųjų. E, taršos nesumažinsime nei pasitelkdami technologinę pažangą, nei e, per biologinį kūrą, bet tik tai persiorantuodami į visiškai netaršius automobilius rinkoje, nes kitų galimybių nėra ir tas persiorientavimas, perėjimas prie visiškai netaršių automobilių yra ne tik gamintojų problema, nes jeigu mes dabar e, perėtume prie 50 procentų mm, elektromobilių, e, e, ir tai reikštų kelis milijonus, kelių milijonų darbo vietų praradimą automobilių E, pramonėje. Ir taip pat reikėtų įspręsti problemas susijusias su gamyba, technologijomis ir e, baterijų perdirbimu bei e, įspręsti elektros energijos gamybos problemą, nes atsirastų jos trūkumas. Taigi noriu pasakyti, kad tikrai gerai yra tikslus užsibrėžti, tačiau reikia žinoti ir kaip jų pasiekti. Nu. Ačiū, pirmiausia, dėkoju pranešėjai už pasiūlymus. Žinome, kad transporto sektorius, jam tenka labai svarbi, didelė svarba mažinant emisijas. Taip pat ir <clears throat> lengvėjai automobiliai bei komerciniai automobiliai. Neapsiribokime vien elektriniais automobiliais. Pažvelkime, kas vyksta komercinių automobilių sektorėje, jie gali tapti modernesni. <clears throat> Taip pat naudoti ne tik elektros, bet ir dujų variklius. Taigi išnaudokime tokias galimybės, žvelgdami į ilgalaikę perspektyvą taupyti kūrą Tam reikia sukurti, pavyzdžiui, infrastruktūrą, kur galima būtų pakrauti variklį iš tinklo. Taigi, tai yra visas kompleksas priemonių. Turėtume būti ir ambicingesni, ir konkretesni. <clears throat> Turime rūpintis ne tik naujais automobiliais. Pažvelkime į dabartinį automobilių parką. Nes jeigu žvelgsime tik tai į tuos, kurie dar bus pagaminti, to neužtenka. Taip emisijų nesumažinsime. Daliniai sprendimai <clears throat> problemos neišspręs. La parole est à vous. Ačiū, panas Kramer. Pat gesagt, man darf die. Jūs Vandekampas kalbėjo apie tai, kad nereikėtų bausti automobilių, tačiau automobiliai mūsų baudžia, nes transporto sektorius yra vienintelis, kuriame tarša padidėjo nuo 10-mečio, taigi transporto sektorius naikina tai, ką mes pasiekėme kitose sektoriuose investuodami milijardus eurų. Taigi mes, nu, turiu pasakyti, kad turime siekti pagerinti situaciją, e, pasitelkti naujas transporto rūšis Vokietija ir numačiusi skirti 5 milijardų paramą elektromobiliams ir tai yra puiku vakar. Angela Merkel kalbėjo apie tai, kad jeigu nesustabdysime klimato kaitos, tai mums kainuos labai brangiai, turime kažką daryti, tačiau kadangi e, atsinaujinanti energija Vokietijoje buvo dėgam, dėgiama taip greitai, tai po to buvo pradėta stabdyti tam, kad e, nereikėtų uždaryti visų anglimi karenamų, e, kūrenamų taršių e, jėgainių. E, Ir e, ta energetikos rytis Vokietijoje šiuo metu yra e, subsidijuojama. Taigi turime aiškiai suvokti, kad e, elektra neteina iš elektros rozetės. Turime aiškiai žinoti, kur yra gaminama. Dominik Rikė nori aiškiai pasakyti Jums, kad Daimler Benz ir Cetroiter prieš 30 metų teigia, kad automobilių pramonės ateitis gali būti užtikrinta tik tuo atveju, jeigu e, mes e, pasikeisime ir tapsime judumą skatinančią e, įmonę. Tuo metu Daimler Benz gamino <clears throat> įvai įvairias transporto priemonės, autobusus, traukinius, o dabar yra priklausomi tik tai nuo automobilių e, gaminimo. Taigi tie, kurie gali gaminti automobilio kėbalus, gali gaminti ir e, traukinių vagonus, tačiau dabar jie to nedaro. Ir e, dabar automobilių gamintojai, kurie dešimtmečiais ignoravo atsinaujinančią energetiką, stovi ant bankroto slengščio, tačiau patys ir dėl to kalti, ponia Maisner, noriu sakyti kolegai Eichhautui dėl e, technologinio neutralumo. Mm, tai yra geras sprendimas, tačiau ne vienintelis yra svarbu, e, kur yra gaminama elektra, kur yra gaminami akumuliatoriai. Mums reikia ir transportavimo tinklų elektros energijos, e, kalbant apie biokūrą, mes taip pat pasakymų šio naudojimą siekiant užtikrinti technologijų neutralumą. Taip pat e, mes nuolat kalbame apie alternatyvę, alternatyvios energetikos infrastruktūrą mm, ir apie energetinį derinį, kuriame, kuri būtų įtrauktas, įtraukta biomasė, vandenilis ir kiti šaltiniai. Tokiu būdu mažintume atitinkamai taršą. Ačiū, pane Maisner. Dabar kreipiuosi į komisijos atstovus ir panas. Artur Frank, kur jūs sėdite, pristatykite, prašau, komisijos poziciją. Thank you very much. Um... Ačiū. Suprantate, kalbu komisijos vardu, nesmeniškai ponas Eichhout. Taip maloniai kreipėsi į mane. Na, aš manau, kad mūsų pasiūlymas jame yra pusiausvėra ne tik siekime mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, bet taip pat ir žiūrime vartotojų interesų, rūpinamės ir kuo greidesniu inovacijų įgyvendinimu. Esu įsitikinęs, kad šitas pasiūlymas atneš gerų rezultatų. Poveikiai vertinimas parodė, kad 40 procentų ES įsipareigojimas pagal Paryžiaus sustarimą gali būti įvykdytas. Dabar apskritai apie ambicijas. Komisija beje vakar sudarė susitarimą dėl energijos efektyvumo nuo 30 procentų iki 32 procentų pakeltas tikslas O kalbant apie atsinaujinančius energijos šaltinius, procentas pakeltas iki 37 procentų. Taigi bendrai 40 procentų tikslą mes viršysime. Kalbant apie automobilius, kaip sparčiai mes galime reformuoti šį Europos sektorių? Šie klausimai susiję ir su darbo vietomis. Jeigu mm, pakeitimai bus daromi galvotrukšiais. Jeigu mažinsime 50 ar 70 procentų, tai šitie drastiški pakeitimai nebuvo išanalizuoti poveikio analizėje. Tas pokytis būtų drastiškas pramoniai, pernelyg drastiškas. Taigi, ar galime suderinti pokyčių tempą ir nesukelti nemalonių perversmų. Tai būtų nepageidautina. Antras klausimas tai yra judumas. Mūsų pasiūlyme yra daug paskatų pereiti prie elektrinių automobilių, prie elektrinio judumo. Bet neišspręstas klausimas tai elementų gamyba. Norėtume, kad elementai, baterijos būtų gaminamos Europoje. Tai sukurtų darbo vietų bet tam reikia investicijų planavimo. Iki 30 metų, 12 metų liko. Reikia per tą laiką susidėlioti pokyčių tempą. Dar vienas klausimas. Baterijų žaliavos. Kai kurių žaliavų kainos jau kyla. Gerokai kyla. Pavyzdžiui, kobalto. Jeigu nusistatysime daug didesnius tikslus negu komisijos pasiūlyme, tai baiminamės, jog atsiras disbalansas tarp pasiūlos ir paklausos. Kainos nekris, o tai reikštų sklandų perėjimą. Kainos atvirkščiai šaus į viršų. Taigi, bent jau pereinamoji laikotarpiu, tai būtų nenaudinga elektriniams automobiliams į visą tai juk irgi reikia atsižvelgti. Dabar kiekybinius aspektus mes nagrinėsime po keliarių savaičių, tikiuosi, galėsime pas, pasiūlyti tam tikrų skaičių, skaičiavimų parlamentui, kad mūsų diskusijos būtų protingos. Ir galiausiai dėl įgyvendinimo. Mūsų metodas paprastas ketiname tęsti dabartinę sistemą, jos įgyvenimą su tam tikrais patobulinimais, pasimokyti iš buvusio ciklo e, klaidų, kas mums kelia nerimo. Jeigu pasiūlymas taps pernelyg komplikuotas, jį bus pernelyg sunku įgyvendinti. Mm gyvenimo ciklo analizę. Ar tikrai jinai turėtų būti taikoma kiekvienam automobiliui? Tai pernelyg komplikuotų sistemą. Ponas Eichhaut kalbėjo apie tokią analizę, bet juk tokia analizė reikštų daugybę atsiskaitimo prievolių automobilių gamintojams, o mes to neįtin pageidaujame. Taip pat dar vienas faktorius e, - anglės dvigidinio korekcijų faktorius kelia nerimo, nes tai sukurtų papildomos reglamenta, e, reglamentavimo naštos. Tai paskutinė mano pastaba. Yra nustatyti tikslai atsinaujinantiems ištekliams, tai didelė paskata. Klausimas štai koks. Ar verta mums leistis į dvigubą subsidijavimą, dvigubą atsiskaitimą? Tai būtų dubliavimas neproduktyvu. Taigi turime labai atsargiai ir atidžiai išnagrinėti šio pasiūlymo administracinės pasiekmes. Ir baigiu savo pasisakymą, pabrėždamas, kad norime artimiausiais mėnesiais glaudžiai bendrabiauti su pranešėjų ir šešėliniais pranešėjais. Labai ačiū ir dabar pranešėjų poniai Ryvo Dalon dvi minutės baigiamosiams pastaboms. Ačiū pirmininkė. Ką aš pastebiu ir, ir kas gal kiek neramina dėl automobilių sektoriaus, tai yra aišku ir, ir kalbėjome apie elektros sektorių ir apie mm, kūrą, žemės ūkio žaliavų ir bendrai, aišku, mūsų bendri tikslai yra laikytis Paryžiaus susitarimų ir mažinti taršą. Ir kai kalbame apie technologinį neutralumą ir ne viskasgi turi būti elektra, vienas iš, tai yra tik vienas iš pasiūlymų, kas pateikta, kad CO2 išlakos būtų nulinės. Aišku, yra ir vandenilis, ir, ir kitos alternatyvos, ir reikia galvoti apie tai, žiūriu į ponavim. Um, jūs kreipėtės į mane, tai aš noriu pasakyti, kad uh, na, transporto komitete tikrai mes nesame prieš automobilių sektorių, mes visi giname Europos pramonę, bet tikrai Europos e, šis sektorius ne, ne, neturėtų e, smūgti drastiškai konkurencijos prasme, palyginti su, su kitais. Tikrai reikia atsižvelgti į visą, visą transformaciją ir į tai, kas vyksta aplink būtent pramonės e, sektorius, bet reikia nepamiršti ir socialinio poveikio, užimtumui, ką tai turės, kokį poveikį tie visi pasiūlymai. Nežiūrint tų Paryžiaus susitarimų, aišku, bus mūsų automobilių pramoniai, kas bus labai sunku vis tik tai negalime taip sakyti, kad visą tai bus per sunku jiem. Negalime juk ir leisti jiems toliau dirbti taip, kaip dirbo iki šiol, nepaisant viso poveikio aplinkai. Galiausiai jie vis tiek, tas jų konkurencingumas bus pasatytas ant kortos ir nebegalėsi toliau taip dirbti. Ir um, tai, kas iš kolegų kėlė klausimą, ir tai taip, iš tikrųjų, aš iš pradžio norėjau teikti įvairių pasiūlymų nuomoniai, kurią mes rengėme dėl mm, esamų transporto priemonių, bet man buvo pasakyta, kad kad tai nėra šio pasiūlymo tema. Kiekvieną kartą, kai tik tai kalbė apie kiekvieną klausimą punktas po punkto, ne, nežiūri bendrą vaizdą dažnai, na, galvoju apie tai, kokie gali, galėtų būti sprendimai papildomai, imantis priemonių įvairiose kitose srityse, na, bet dabar ko mes norime. Ar mes norime, kad mūsų automobilių sektorius siektų mažesnių išlakų ir e, mažesnio teršimo ir kad būtų didesnio konkurencingumo sektorius, kad tikrai būtų tvirtas tai sektorius, ar vien dėl to, kad mes baiminamės tam tikrų etapų, kurie, aišku, teisingai yra didelių užmojų, bet yra tikrai būtini, um, nesukursime tokio automobilių sektorius, kuris turėtų ateitį, kuris būtų tvirtas. Taip, iš tikrųjų, E, aš galvoju, kad į tai reiktų sutelkti dėmesį. Priminsiu, kad šešėlinis susitikimas kitas yra birželio 26. Ačiū pirmininkai. Mm, ačiū. Balsuosime Liepos 10. Primenu. Ačiū. Perėsime dabar prie viešo klausimo dėl transporto skaitmeninimo. Je vais demander Prašau ekspertų prisijungti prie manęs. Sveiki atvykę į Europos parlamento transporto komitetą.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 startuolius taip pat prašome užimti savo vietas, sveiki atvykę. Pradėkime klausimus dėl transporto sektoriaus suskaitmeninimo transporto komitetas šiandien nusprendė surenkti šios klausimus, nes Skaitmeninimas, kaip žinote, vis labiau įsitvirtina visose sektoriuose mūsų kasdienybėje, taip pat įskaitant ir transporto sektorių. E, visi mes naudojame skaitmeninėmis priemonėmis, konsultuodami, e, tikrindami įvairių transporto priemonių tvarkaraštį. Tačiau transporto sektoriuje vyksta ir kitos permainos, kalbame apie autonominius automobilius, apie bendrą transporto priemonių naudojimą ir tam pasitelkiamas skaitmeninės pagalbinės priemonės. Taigi artimiausioje ateityje manau, kad skaitmeninimas tikrai smarkiai pakeis tradicinės transporto priemonės ir tam prireiks atinkamų struktūrinių investicijų. <clears throat> Tokiu būdu transporto priemonės pasitelkus skaitmeninės paslaugas e, pagerins teikiamų paslaugų kokybę, leis labiau integruoti atskiras transporto sistemas. Šio klausimo tikslas yra labai aiškus - išklausyti aukšto lygio ekspertus, atstovaujančius transporto turizmo sektoriams, išklausyti jūs mintis apie skaitmenimą, kad suvoktume, kokia yra dabartinė situacija ir kokie naujausi iššūkiai mūsų laukia. Ateitie taip pat norėtume žinoti, kaip pagrindiniai E, gamintojai ir kiti suinteresuoti subjektai bei e, viešasios paslaugas užtikrinančios ir teikiančios institucijos įsivaizduoja pagrindinius iššūkius e, bei skaitmeninių priemonių pritaikymo galimybės. Su visais noriu pasisveikinti mūsų komitete ir aš tikrai griežtai ribosiu jums skirtą kalbėjimo laiką. Atsiprašau už tai iš anksto, kiekvienam skirs po penkias minutės pristatyti savo poziciją, pirm, po to pati suteiksiu žodį komiteto nariams, kad jie galėtų užduoti jums e, rūpimus klausimus. Čia pirmiausiai, mėly kolegos, norėčiau pasisveikinti ir padėkoti už tai, kad atvyko e, mūsų keturis startuolių premijos laimėtojus e, E, tai yra Mas Global, Kargonets, Klaksit e, ir dar vienas startuolis. Kiekvienam iš jų suteiksiu po <laughs> tris minutės, kad e, galėtų prisistatyti. Taigi pirmiausia, išklausysime mm, tris ekspertus, o po to suteiksime žodį jums, kad galėtumėte e, pristatyti savo skaitmeninės e, priemonės. Kristof e, Klener yra ETTSA generalinis sekretorius. Mums penkios minutės, kad pristatytumėte savo sektoriaus skaitmeninimo viziją. Dėkoju, kad priimėte kvietimą dalyvauti šiuose klausimuose. Taigi dar, kad noriu priminti, kad mūsų posėdis yra transliuojamas viešai ir e, e, gausus interneto naudotojai dabar mūsų stebi ir klauso. E, ačiū, aš kalbėsiu angliškai, jeigu leisite. Uh, ačiū, kad pakvietėte. Aš esu ponas Klener, atstovauju ECA, tai asociacija gana ilga santrumpa. Štai tos įmonės, kuriuoms mes atstovaujame. Mes vadiname šią pramonės šaką nepriklausomą kelionių pasiūlymų, transporto pasiūlymų e, pramonės šaka. Šios įmonės e, e, skleidžia informaciją apie bilietų kainas, apie kelionės paslaugas ir tomis paslaugomis gali naudotis ir vartotojai, ir kelionių agentai. Taip sakant, vieno langelio skaidri sistema. Skaitmeninimas transporto srityje vyksta jau 30 ar 35 metus. Manau, kad e, transporto sektorius buvo vienas iš pirmųjų pasitelkęs e, skaitmeninės technologijas. Netgi dar te, interneto tuo metu nebuvo. E, ta garsioji kompiuterių <clears throat> rezervacijų sistema, bilietų sistema jau veikia 8-9 dešimtmečiuose ir tai buvo tikra revoliucija kelionių pirkimo srityje. Aš šiandien kalbėsiu tik tai apie uh, aviacijos sektorių, apie oro linijas. Po 30-35 metų ateityje, po dar e, dabar, kai patyrėme įvairių pokyčių, svarbių pokyčių, iškyla rimtų problemų šiuo metu vartotojams. Būtent į tai noriu koncentruotis, nes tai aktualu šiuo metu. Kas yra nepriklausoma oro linijų mm, paslaugų mm, paskirstimo sistema, tai yra sistema naudinga vartotojams, ji yra atvira, neutrali ir skaidri. Tai tarsi skaidri rinka. Tai vienas iš didžiausių pasiekimų nuo to laiko, kai 90 metais buvo liberalizuota oro paslaugų rinka. Be atviros skaidrios rinkos be konkurencijos tarp oro linijų, vienodos konkurencijos vartotojai negautų išsamios e, informacijos apie bilietų kainos ir negalėtų pasirinkti. ES nustatė tam tikrus saugiklius, norėdama užtikrinti skaidrumą. Tai yra tam tikras elgesio kodeksas ir kiti saugikliai. Ir rezultatai geri, oro linijų finansiniai rezultatai geri, o vartotojai turi platų pasirinkimą. Tačiau horizonte tvenkiasi tamsus debesys. Pagrindinės oro linijos, turbūt žinote, šiuo metu sistemiškai pažeidinėja šias taisyklės ir diskriminuoja tas platformas ir kelionė agentus, kurias teikia pasirinkimą vartotojams. Kaip jie tai padaro? Ogi nustato papildomą kainą, papildomą mokestį visiems biletams, kurie užsakomi netiesiogiai iš oro linijų. Ir taip pat e, nutyli tam tikrą informaciją arba nutyli tam tikrus papildomus mokesčius, su kuriais vartotojai vėliau susiduria. Kaip su tuo kovoti? Mes e, oficialiai teikiame skundus komisijai, ir su visa pagarba tenka konstatuoti, kad komisija pastarosius tris metus nieko e, neveikia to klausimu, nors teigia priešingai, atsirado teisinė spraga, o pasiekmė yra ta, kad visos pagrindinės oro linijos diskriminuoja e, tuos vartotojus, kurie nori palyginti kainas ir iš esmės pakerta lygios galimybę, lygios konkurencijos principą. Taigi skaidrumui iškilo rimtas pavojus. Ir dešimtojo dešimtmečio pasiekimai dėl liberalizavimo, jiems iškilo rizika. Aš raginu Jūs, parlamentą, kaip vieną iš teisėkuros institucijų, pareikalauti, jog komisija griežtai įgyvendintų taisyklės ir vertintų oro linijų elgesį pagal faktus. <clears throat> Komisija turi imtis to rimtai ir nebeišsisukinėti. Artėja taisyklių peržiūra, ją reikia įvykdyti griežtai ir centre tos peržiūros turėtų atsidurti vartotojų interesai. Ačiū ponui Kleneriui. Rasis mūsų ekspertas yra David Bachelor. Jis yra Cezar tarptautinio reikalų skyriaus vadovas ir yra atsakingas uh, už uh, pažangios oro kokybės uh, sritį. Taigi steikiu Jums žodį kalbėti penkias minutės. Prašau. Ačiū. Jau už suteiktą žodį pristatyti mūsų bendrą įmonė per trumpą nustatytą laiką. Aš pristatysiu skaitmeninimą platesnėme kontekste ir kalbėsiu apie e, man pavaldžias e, sritis Cezar bendroji Įmonė, e, turbūt jau girdėjote, buvo įsteigta 2007-aisiais, esame viešo privataus sektoriaus partnerystė ir mes esame technologinis vieningo Europos dangaus ramstis, mūsų misija koordinuoti mokslinį tyrimą ir plėtros veiksmus susijusius su generaliniu planu, kuriuo nustatoma vizija, prioritetai ir kelio gairių planas e, informacinių technologijų atnaujinimo Europoje e, kartu su įvairiomis e, įmonėmis, universitetais, mokslo tyrimų centrais, bendradarbiavome tam, kad sutelktume išteklius ir modernizuotume oro susisiekimo valdymą Europoje. Kodėl turime kalbėti apie skaitmeninimą? E, manome, kad aviacijos oro susitikimo ateitis e, bus kitokia nei dabartis. Be e, tradicinės aviacijos mes matome, kad e, oro erdvę pradeda naudotis ir e, kiti vartotojai, vis didesnė dalis gyventojų persikrausto į miestus, todėl prireiks naujų judumo formų, matome, kaip greitai tobulėja technologijos, ypač automatizavimo srityje pasitelkiant dirbtinį intelektą ir e, besimokančias mašinas, todėl Europos dangus ateitie gali atrodyti visiškai kitaip ir be tūkstančio e, lėktuvų vienu metu skrenančių danguje galime turėti įvairių skraidyklių dešimtis tūkstančius. E, Taip, todėl Cezar e, vienas programoje mes jau patikėme 63 pirmosius pasiūlymus, kurie yra trūkti į mūsų katalogą ir Cezar 2020 programa numato 60 projektų, kurie šiuo metu yra rengiami ir apriepia technologinius tyrimus, pramoninius tyrimus, kitokio pobūdžio veiklą. E, taigi e, skaitmeninimas čia yra bendroji savoka, kurie apriepia atskirus e, elementus ir mes daugiausiai dėmesio skirb, teikime jungtims autonomiškumui <clears throat> naudojimo, e, panaudojimo galimybėms, e, duomenų keitimus, e, didžiųjų duomenų analizavimui, skaitmeniniam, kibernetiniam saugumui ir saugai. Tai yra svarbiausia aviacijos sektoriaus skaitmeninimo elementai. Kalbant apie bepilotės skraidyklės, matome, kad ši rinka smarkiai evoliucionuoja tobulėja. Todėl buvo iškeltas tikslas integruoti bepilotės skraidyklės per pakankamai trumpą laiką į e, e, Europinę oro erdvę. Pradedant nuo 2019 metų, Cezar bendra įmonė praėjusiais metais e, parengė U <clears throat> erdvės apmatus, tinkamą pasiūlymą. E, kuri yra įtrauktos naujos paslaugos apriepiančios e, didelio masto skaitmeninimo paslaugas e, siekiant užtikrinti veiksmingą ir saugų įvairaus pobūdžio skraidiklių panaudojimą Europinėje oro erdvėje, tam, kad jie ateitie galėtų atlikti rutininės misijas, įskaitant ir miestų oro judumo aspektus. E, apmatuose yra numatoma įtraukti laipsniškai šias naujas e, oro erdvėje teikiamas paslaugas ir esame suskirstę jas į atskiras kategorijas, nuo U1 iki U4. U1 apriepia pačias esminės paslaugas, kurios turėtų būti pradėmas dėkti kitais metais. Ir šiuo metu pradžioje mes pradėsime demonstracinę veiklą vadinamųjų U2 paslaugų. <clears throat> Taigi 25 milijonus eurų jau esame iš viso investavę į e, šią tyrimo ir pristatymo veiklą. Iš tiesų aviacijos sektorius e, ir naujovių dėgymas jame e, vyksta labai greitai, tai e, Taip pat yra papildomas faktorius skatinti Europos konkurencingumą pasaulio mastu, pokyčiai e, skaitmeniniai, kurie vyksta, taip pat vyksta ir aviacijoje, ir e, mūsų e, bendroji agentūra, įmonė siūlo atitinkamus modelius, kaip skaitmenims turėtų būti dėgiamas ateitie Europos aviacijos pramonėje. Ačiū dabar. Del Miske, e, kuris yra e, vienas iš e, atviro šaltinio ir prie interneto prisijungusių transporto priemonių ekspertas. Jūs esate organizacijos Hackers Against Natural Disasters su gamtos katastrofomis kovojančių programišių organizacijos steigėjas. Taigi Kantri laukiame jūsų pristatymą. Atstovauju Antus asociacija, kurios tikslas yra užkirsti kelią gaivalinėms nelaimėms. Tikrai e, su džiaugsmu prieėmėm šį kvietimą, nes mes galvome, kad geriausias būdas e, pažiūrėti, kokie bus ateitis transporto srityje, yra būtent pagalvoti apie e, didžiulės katastrofas. Uh, Ypač kai kalbame apie ultraperiferinės teritorijas, aš gimęs pats Gvadelupėje tokioje teritorijoje ir kur iš tikrųjų daug būna tsunamių ir todėl uh, turime pasikliauti technologijų mylėtojais, radio fanais, kurie gali palaikyti ryšį ir taip toliau. Taigi mes bandome pasiremti keturiais inovacijų ramšiais. Tai yra open source, open data, open standard ir open hardware. E, aš pradėsiu nuo atvirų duomenų open data kas yra prievolė daugelį valstybių, regionų, Tai yra būtent viešojo sektoriaus uh, parengtas programas daryti atviras, kai, bet kai kuriais atvejais ir piliečių. OpenStreetMap, pavyzdžiui, nežinau, ar yra salėje. E, žinančių, kas tai yra, visi žinote, na, tai yra, kas sako ne. Tai yra mm, Anglijoje, Europoje gimęs projektas. E, iš esmės yra kartografijos Wikipedija Tai yra milijonai naudotojų, kurie savo miestus savo valstybės e, transporto e, tinklus, viską sudėlioja ant žemėlapių ir tai yra tikrai milžiniški kiekiai duomenų ir man atrodo tai yra geriausias inovat, inovacijų vektorius e, transportas ir jie nie, sektorio niekam nepriklausomas tas sektorius, nuo nieko nepriklausomas, tai yra um, kai, reikia turėti omenyje, kad kai kurios įmonės turi monopolį ir kartais prie kartografinių e, šaltinių prieigai taiko labai didelius mokesčius, o šiuo atveju tai yra um, OpenStreetMap, tai yra laisvai e, prieinama informacija, standartizuota kartografinė informacija visame pasaulyje. Um, nuolat yra kartografiniai standartai iš, atnaujinami visi ir e, pateikiami visiškai laisvai visiems. Toliau, e, visai lė e, įmonių ir piliečių dirba Pavyzdžiui, LicenseF OpenStreetMap naudoja įvairiose priemonėse, kad realiuoju tai laiku pateiktų informaciją apie e, traukinius, kad keliaiviai galėtų gauti visą reikalingą informaciją. Taigi dabar open source, open šaltinis e, Graniliux, pavyzdžiui, mm, tai yra prieinama ir piliečiams ir tikslas yra pateikti duomenys, bet taip pat ir e, programas, įrangą, kad pavyzdžiui vairuotojai turėtų galimybę gauti informaciją savo automobilio portaliuose. Iš tikrųjų daug tokių standartų, kurie yra laisvai prieinami, pavyzdžiui, yra aviacijoje, jas, sakykime, tai yra laivų transponderiai, kurie pateikia informaciją realiuoju laiku. Uh, Nuolat galima gauti informaciją apie įvairių transporto priemonių um, realią buvimo vietą, kada atvyks, kuri tai traukinys ar autobusas ar dar kažkas. Tai, tai yra didžiulė informacinė bazė, prie kurios galima prieiti ir galima gauti visą informaciją. Tai aš, pavyzdžiui, turiu e, tokią, mm, mm, e, e, tokį aparatėlį, kuris leidžia prisijungti e, prie informacijos ir patikrinti visą saugumą e, tos informacijos e, transporto priemonės. Taip pat turiu ir automobilį mobilinį mm, padangų voštuvą, kuris jau yra nusatytas reikalavimas, kad būtų e, informacija apie e, padangų, padangos esantį slėgį, kad būtų, įsivaizduokite, kad tie mm, davikliai yra labai pažeidžiami ir inform, įsivaizduokite, kokį poveikį tai galėtų turėti, jeigu ta informacija būtų nulaužta ir pakeista jeigu būtų e, blogais skaitinimais panaudota ta informacija. Taigi mes nuolat dirbame tokioje srityje, kad padėtumėm piliečiams, kaip kad ir pavyzdžiui radio mylėtojai, aš tai su savimi visuomet nešiuosi štai šį aparatėlį, taip pat mes esame inžinieriai, technikai, mes dirbame su inovacijomis ir norime parodyti, kad tai nėra stambių kompanijų, valstybinio ar nevalstybinių kompanijų monopolis. Ir, uh, Mes dirbame per įvairius e, radio mylėtojų klubus, kas yra labai svarbu, tai yra inovacijų mūsų transporto tinkluose e, širdis. Ačiū panamiškė, taigi trys mūsų e, prelegentai, kuri pakalbėjo apie skaitmenimą transporto srityje, tikrai labai svarbu. Dabar pradėsime bendrasias diskusijas, kur parlamentarai galės pasakyti. Vim Vandenka, prašom. Ačiū, papirmininkė. galime kalbėti prancūziškai, tai olandiškai taip pat galime. Tuo susirasiu savo užrašus. Pirmą klausimą noriu užduoti ponui Kleneriui. Pone Montero, mūsų frakcijos narė, Europos Sąjungos partijos e, patikė klausimą raštu. E, šią temą taip pat e, ponė Bulc <clears throat> atsakė tinkamą klausimą žodžiu. Tačiau vis tiek dar noriu pakartoti, ar Europos komisija ėmėsi kokiu nors veiksmu šioje srityje, ar vis dar uh, sėdi patenkinta, manydama, kad čia nieko nereikia nuveikti. Ponai Bačelor ir ponui Kleneriui dar vieną klausimą noriu užduoti. Sprendimų prieimimo sistema ES. Ar ne per lietai yra tie sprendimai priiminėjami? Kinija e, E, kitaip priminėja sprendimus ir daro tą labai greitai. E, jungtinės valstijos e, nepaisant e, to, kad sulėtėjus sprendimų prieimimas atėjus valdžiai ponui Trumpui, tačiau sprendimus taip pat priima pakankamai greitai, tuo tarpu ES 28 vyriausybės, 28 parlamentai, nepaisant e, Europos parlamento pastangų motivatos komisijos ir silpnos tarybos, e, vis tik tai sprendimus priima pakankamai lietai. Taigi, kiek ilgai dar gali tokia situacija tęstis? Jūsų nuomonė. Pono Miskė noriu pasakyti, kad e, labai džiugiuosi čia matydamas, anksčiau programišiai buvo laikomi e, nusikalteliais, o dabar jau jie pradėti laikyti e, stambiojo kapitalo sudėdamąją dalimi. Aš tikrai nesu pakankamai didelis programišių ekspertas, kad galėčiau Jums klausimus uždavinėti, tačiau labai džiaugiuosi Jūs matydamas salėje. Mm. Na, tačiau vis, tik, vis tiek galės atsakyti į klausimą apie savo naująjį statusą. Pone Poster dabar galės užduoti klausimą. Ačiū. Norėčiau užduoti klausimų trečiajam kalbėtojui, kaip iš fantazijos pasaulio, kaip iš filmų papasakojate e, kaip iš filmų apie hakerius ir FTB. Įdomus jūsų pranešimas tuo požiūriu. Ponas Bečila, malonu jūs čia matyti. Aš dirbau pranešėję dėl vieno bendro dangaus erdvės ir Cezaro. Ir su Patriku ir jo darbuotojais nesiniai esame diskutavę. Žinau apie dokumento projektą, prototipą ir kad ilgai buvo einama prie reglamento pakeitimų. Mane domina pranešimas apie dronus. <clears throat> Kodėl tiek ilgai užtruko pasiūlyti struktūrą ar sustarimą ES to klausimu. Žinau, kad rengiamas dokumentas dėl kontroliuojamos oro erdvės. Ten bus aptariami ir dronai. Ir faktiškai valstybėms narėms palikta kompetencija parengti savo reglamentavimą ir taisyklės dėl dronų čia viskas tvarkoja, bet ar nemanytumėt, kad reikėtų ir jūsų rimto indėlio? Jūs dirbate su Cezar, oro transporto institucijos irgi atlieka savo darbą, bet joms tarsi supančiotos rankos. Galbūt jūs matote kažkokį sprendimą, kaip išjudinti šį klausimą, kaip, kaip spręsti, nes pokyčiai laukia milžiniški ir jie gali Europą atnešti didelių privalumų. Pone Maisner, jums žodis, ačiū pampirmininkė, ačiū mūsų ekspertams. E, pono Klenerį klausimų neturiu, man įdomu, ką pasakys komisija. Pono, pono Bačelor noriu paklausti, E, apie vieną Europos e, dangų šį projektą, jeigu jūs jau dabar rengiate atitinkamus projektus e, susijusius su oro erdvės kontrolės skaitmeninimu ir norite įtraukti bepilotės skraidyklės, tai galbūt tie skaitmenimo procesai pagerins taip pat ir vieno Europos dangaus skrydžių maršrutų valdymą, nes e, šiuo metu e, Europoje tikrai skrydžių maršrutai nebūtinai yra e, patys tinkamiausi ir trumpiausi. Pono Moskė noriu paklausti. E, tikrai įdomus dalykas, apie tai kalbėjo ponas Vandekamp, kad programišiai tampa startuoliais, tačiau ta OpenStreetMap programa tikrai atrodo labai pakla, patraukliai. Tačiau ar jums kyla kokiu nors minčiu susijusiu su duomenų apsauga, jeigu jūsų e, siūloma programa yra nemokama? Tai e, <clears throat> minėjote, kad nesate priklausomi nuo verslo, nuo verslo struktūrų, mane labai domina inovacijos, e, pažangiosios technologijos interneto, tačiau e, taip pat ir duomenų apsauga. Kaip jūs galite išspręsti tą tam tikrą interesų konfliktą tarp e, nemokamų paslaugų ir duomenų apsaugos, ponia Kor? Ačiū. Noriu užduoti klausimą pana Kleneriui. Jūs e, daugiausiai kalbėjote apie oro transportą. Aš esu mm, testinio bilieto šalininkas įvairių transporto rūšių e, tarpusavio sujungimo, teikimų paslaugų tarpusavio sujungimo šalininkas, ar tam reikėtų jūsų e, manimų pasitelkti atskirą teisės aktą, nes savo laiku nutarėme, kad jeigu iki 20 metų niekas nepasikeis savaime šioje rinkoje, tai reikės ES mastu patvirtinti tinkamus teisės aktus. Ką apie tai manote, ponė Virkunė, prašau, klauskite. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju. Įdomus pranešimai, svarbi tema skaitmenimės transporto sektorėje. Tai ir mada, ir aktuali tema, kaip kolega Vanderkamp teisingai pastebėjo, tarp valstybių narių vis dar egzistuoja kliūtys, sienos skaitmeniniai rinkai. Todėl noriu paklausti ekspertų, kokius svarbiausius e, žingsnius, investicijų ir inovacijų žingsnius mums reikėtų žengti, kad e, transporto judumo sektorius būtų skaitmen, suskaitmenintas. Ar trūksta teisės akto, ar reikia kažką reformuoti, nes kai, žinome, kai kurie teisės aktai yra visiškai pasenę. O gal mums reikia investuoti į įgūdžius arba mokslinius tyrimus. Ką Jūs manote? Ką Europa turėtų daryti, kad paskatintų investicijas į skaitmeninimą? Ačiū dabar. Žodis mūsų pranešėjams. Tik tai dėl Space noriu paklausti, ar infrastruktūra skaitmeninė, kuri dabar egzistuoja, bandomoji pagrindu, ar įsivaizduojate, kad būtų galima labai plačių mastų tai išplėsti, tai kokie, turi, kokie būtų konkrečiai infrastruktūros poreikiai skaitmeniniai ir kokį vaidmenį ES turi suvaidinti e, finansavimo kontekste. Žinote, dabar mes deramės dėl biudžeto, taigi tai būtų pirmas toks klausimas. Paskui, muskė, norėčiau paklausti, ko jūs tikitės iš ES dėl e, duomenų to klausimo? kas yra esmė, ar ne, 21 amžiaus iššūkių. Pabandykime pradėti atsakymus atvirkšnio tvarką. Visų pirma, ponas Miskė, paskui ir, ir baigsime panu Klener. Taigi, prašom. Euh, Tikrai įdomu yra, kaip yra apibrėžiama, kas yra svarbu. Na, na, aš galėčiau taip sakyti, kas yra blogai. Tai yra tie, kas abejoja sistema, kokia jin bebūtų. Mūsų tikslas yra analizuoti vairias sistemas, išsiaiškinti, kaip jos veikia tada jas padaryti saugesnės, būtent galvant apie pirminių panaudojimą. Tai tas yra, kas yra ta visa esmė, bazė ir dabar dėl to, kas mums yra svarbiausia, tai yra sauga. Prancūzijos ginkluotos pajėgos pripažįsta, kad kai kurie piliečiai iš tikrųjų turi tokias žinias, tokias kompetencijas, kurios galėtų būti naudingos visai Europai. Ir pavyzdžiui, aš dabar vadovauju karinėje bazėje nova, novacijų komandai, kuri užsijima um, būtent oro transportu ir mes naudojamės civilinė televizijų, televizijos technologija, kad galėtumėm klausytis viso, visus rautų ir lėktuvų ir laivų navigacijos tikslais, bet taip pat ir kosminės erdvės, palidoviniais visais, visomis priemonėmis mes žiūrime, kaip mes, civiliai, piliečiai, mėgėjai tos ryties, galėtumėm savo kompetencijas um, panaudoti, pasitarnaudami visos visuomenės saugumų ištikrinti ir, ir iš tikrųjų, kalbant apie tai, kad mes galime būti ir to, tose to, to, gerųjų stovykloje. Mes galime prisidėti savo inovacijomis, um, būtent padėti tiems, kam to labiausiai reikia, užtikrinti saugumą visą. Ir Iš tikrųjų, galvojant pavyzdžiui apie gaisrus, sakykime, pie, pietų Prancūzijoje, iš viso pietinėje Europoje, kai, kuomet siaučia gaisrai, reikia e, visą oro transportą tinkamai reguliuoti, kad ugnegesių lėktuvai tinkamose vietose išmestų vandenį ir kad galėtų skraidyti tinkamai ir dabar tų pajėgumų e, sureguliuoti visą tą oro eismą nepakanka ir, me, e, pavyzdžiui, rytoj aš būsiu Marselė, kitą savaitę Korsikoje ir mes dirbsime kartu su kariškiais, galvosime, kaip rasti sprendimus transporto sektoriu, kad iš tikrųjų oro erdvėje ir, ir jūrinėje erdvėje galėtų visi um, lėktuvai skraidyti tinkamai, kad visas eismas būtų tinkamai užtikrintas, kad iš tikrųjų labai svarbu, kad būtų saugumas užtikrintas, uh, um, privataus gyvenimo apsauga ir street map iš tikrųjų kaip prie to prisidėjo. Mes labai um, daug dalyvavome įvairiose mąstymo grupėse, taip pat su SNCF, sakykime, tai yra labai svarbi um, geležinkelio kompanija dirb, kuri visi dirba su o, duomenimis ir SNCF, e, ypač e, kai eina kalba apie e, greitų traukinių eismą, labai pasikliauja mūsų pagalba. Ko aš dabar norėčiau iš Europos Sąjungos? Iš tikrųjų, praeitais metais aš tą sakiau jau įvykusioje konferencijoje, norėt, ko mes norėtumėm, kad jūs um, pažiūrėtumėt, kas vyksta uh, vietoje, pačiame žemiausiame lygyje, iš tikrųjų, pavyzdžiui, e, tie kareiviai, kurie bando suvaldyti gaisrus ir taip toliau. Rugsėjo 7, pavyzdžiui, mes renksime tsunamio simulaciją, modelį, žiūrėsime, kaip galima panaudoti radio priemonės, kaip mes, kaip piliečiai, su savo lėktuvais, su savo dronais galėsime prisidėti. Mes patys, tarp kitko, gaminame dronus, ir pateikėme juos e, ir, ir, ir kariškiam, kad jie galėtų vietoje e, kaip galima greičiau sureaguoti e, į, į, į, į visas nelaimės. Ir aišku, kad vietoje būtų galima dirbti, taigi mes labai kviečiame atvykti pažiūrėti, kaip visą tai daroma. Labai ačiū, ponė Miuskė. Aš nežinau, ar mes galėsime rugsėjo mėnesį sudalyvauti jūsų renginėje, bet pažiūrėsime. Dabar žodis panų Bachelor. There were some questions. Ačiū užduotą klausimą. Ar Europa juda pernelyg lietai? Dronų integravimas aviacijos sektoriui didelis iššūkis. Neverta to slėpti. Tokios tendencijos yra visam, visame pasaulyje. Įvairios šaliai susiduria su šiuo iššūkiu. Spręsti reikia palaipsniui. Pirmiausia, moksliniai tyrimai ir plėtra, nes niekas visų atsakymų į klausimus neduos, kokių technologijų reikia, ką daryti. Tik tai po mokslinio tyrimų paaiškės, kokius standartus galime nustatyti, o iš to išplauks teisės aktai, reglamentavimas ir po to įgyvendimas. Taigi, žingsnis po žingsnio. Tuo pat metu milžiniškas spaudimas jį patirime iš pramonės, nes dronų operatoriai jau trokšta pradėti veikti. Paminėjote Kiniją, prieš dvi savaitės ten laik, lankiausi seminare dronų klausimų. Tam tikrą prasme, Kinija lekia į priekį žaibiškų greičių, leido tam tikrą veiklą, bet reglamentavimo nėra. Jiems iššūkis kitoks, jiems reikės parengti reglamentavimo bazę, o kaip tą padaryti, atsakymų jie dar neturi. JAV Dirbau ES delegacijoje JAV ketverius metus, atstovau Cezarą. Taip, JAV žengia į priekį. Jų pranašumas lyginant e, su ES, kad jie turi vieną sistemą, vieną bendrą sistemą, bet taip pat iššūkiai yra tokie pat kaip ir Europos. Nėra mūsų labai toli pralenkę, ir vieni iš kitų mes mokomės, turime bendrabiavimo struktūrą, ir e, dirbame per ICAO, per Tarptautinę aviacijos organizaciją. Cezar darbą reikia paspartinti. EASA taip pat, žinau, bando paspartinti reglamentų prieimimą. Taigi visiems mums šitie iššūkiai galioja ir stengiamės juos spręsti ar bus patobulintos europinės, europiniai skrydžių maršrutai. Man atrodo, mes esame teisingame kelyje, kad to pasiektume. Dronai tai nauja komplikacija, žinoma, tačiau ilgainiui mes dronus integruosime į e, nedidelio aukščio maršrutus. Nemanau, kad dronai sustabdytų pažangos tempą. Kokių žingsnių mums reikėtų imtis Europoje? Na, aš atstovauju mokslinių tyrimų organizacijai, kuri yra finansuojama ES. Taigi, jūs nustatote ir man tikslus. O tų tikslų įgyvendinimas priklausys ateityje nuo finansavimo. Finansavimas svarbu, kalbant apie skaitmeninimą. Ar galima išsiplėsti į daug didesnį mastelį? Manau, kad taip, tačiau tą reikia daryti koordinuojant ir integruojant. Manau, kad Cezar yra puikus modelis Europoje, kaip sukurti bendrą viziją, prioritetą, finansavimo poreikius, konsensusą. Manau, kad būtent pagal šį darbo metodą reikia toliau dirbti. Um, Ponas Klener, atsakysiu į ponios Virkunent klausimą. Kaip paskatinti investicijas, panaikinti kliūtis? Skaitmeninė bendroji rinka yra svarbu, tačiau būtent jos sąlytis su realia ekonomika, štai čia reikia greuti kliūtis aviacijos sektorius tai sėkmės istorija, nes ES atvėrė aviacijos rinką. Visi gavo prieigą prie oro erdvės, prie informacijos domenų, o po to natūraliai atėjo skaitmininė ekonomika. Visada reikia realios ekonomikos ir skaitmininės kombinacijos. Realioje ekonomikoje taip pat reikia šalinti kliūtis. Nepamirškime, kad Europinius teisės aktus reikia įgyvendinti realiai, o valstybės narės reikia stabdyti, vos tik tai jos pradeda užsiminėti protekcionizmu. Pono Koch klausimas. Reikia reglamentavimo ar pačios rinkos susitvarkys? Aš sakyčiau, kad dėmesį reikėtų kreipti į prevenciją ir paskatas tarkime, geležinkelio sektorija vyrauja monopoliai. Niekas nenori dalytis informaciją. Štai čia reglamentavimas galėtų padėti ir ištaisyti rinką. Taigi, patarčiau koncentruotis į paskatas. Ir toliau Vanderkamp klausimas. Lėtas sprendimų prieimimas. Na, tokią kainą mes mokame už taiką Europoje. Bet aš kalbėčiau ne tiek apie sprendimų prieimimo tempą, bet e, reglamentavimo ir sprendimų tempas yra neblogas, bet man nerima kelia įgyvendinimo, įvykdymo tempas. Tris metus priminėjame reglamentą, o po to šešis metus įgyvendiname. Štai kur problema. Ar komisija kažką mūsų labui nuveikė? Apgalėstaudamas turiu pasakyti taip. Vakar žiniasklaidoje pasirodė pranešimas, kad po trijų metų tyrimo komisija panašu mums pareikš, kad iš esmės nėra ką tirti. Ir kad mūsų skundas, mūsų kreipimasis atmetamas. Mums tai visiškai nepriimtina. Jeigu būtų priimtas sprendimas dėl esmės, gerai, aš su juo susitaikyčiau. Bet jeigu po trijų metų tiesiog dėl formalių priežasčių atmetami skundai, tai absoliučiai nepriimtina. Manau, kad skaitysite ir girdėsite apie tai ir ateityje ir aš tikiuosi Europos parlamento paramos. Ačiū, ponė Klenerį, gam paploti mūsų ekspertams. Ačiū, ponė Miškė, Klenerį, Bačelor. Taigi dabar pakviesiu keturis europinius startuolius laimėjusius e, Europos startuolių judumo prizus prisijungti prie mūsų. ça va depuis euh, février dernier? Kaip jums sekasi? Nuo vasario mėnesio gerai sekasi, puiku. Steiksiu jums po tris minutės pristatyti savo startuolius. Euh, Dieter Lafrance euh, pristatys Carbonex euh, startuolį Taigi jums trys minutės, kad galėtume pristatyti savo e, startuolį ir papasakoti, iš kur jūs esate, nes tai taip pat yra svarbu. Prašau. Sijunkite mikrofoną, prašau. E, aš esu Rolf Dieter Lafrens, Carbonex steigėjas iš Hamburgo, mes e, kūrėme tolimųjų e, e, reisų vilkikų transporto tinklą ir tikimės, kad tokiu būdu sumažinsime taršą ir palengvinsime pervežimus sunkvežimių transporto uh, <clears throat> apyvarta vertinama 350 milijardų Europoje, tai yra didžiulio masto ir mes čia išvelgiame dvi didžiulės e, problemas susijusios pirmiausiai su sąnaudomis e, ir Dar viena problema yra ta, kad 45 e, procentai vilkikų mūsų greitkeliuose važiuoja tušti be krovinių ir mes tikimės, kad pasitelkę dirbtinį intelektą mes e, šią problemą įspręsime, sukurdami pažangų e, vilkikų transporto tinklą. Ir e, viena vertus stengsimės pervežimus vilkikais supaprastinti, pasitelkus kompiuterio pelės klavišus ir mes kūrėme pirmąjį e, pažangų tinklą, kuris yra grindžiamas algoritmais ir e, kuriame bus galima e, veiksmingiau prognozuoti krovinių e, srautus ir tokiu būdu išvengiant e, vilkikų, tuščių vilkikų buvimo greitkeliuose. Ir būtent už tai mes ir gavome. Už šią pažangę idėją gavome atitinkamą apdovanojimą. Tai kadangi esu Europos parlamente, noriu pasakyti, kad mums reikia atitinkamų geresnių sąlygų, reikia e, nacionalinių įstatymų suderinimo tarpusai, reikia harmonizavimo. Dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus, kuriant e, skaitmeninį startuolį, yra e, procesas prilyginamas e, automobilių lenktynėms, e, nes mūsų pagrindiniai konkurentai yra Uberis, e, Amazonas, Alibaba. Mums reikia rinkų, mums reikia finansinės paramos. Horizontas, horizonto programa yra puikia Čia mums reikia ir tinkamų sprendimų, kurie yra priimami pakankamai lietai. E, taip pat mums nereikėtų e, kliūčių, pavyzdžiui, domino apsaugos įstatymas yra tikrai geras dalykas, galbūt politinio prasme, tačiau mums tai kelia problemų. Kokolys dabar bus pristatomas. Ačiū už galimybę prisistatyti. Edith Vanson, esu Kokolys viena iš steigėjų, tai yra paslauga, kuri yra teikiama pirmiausiai fiziniams asmenims, siekiant paskatinti bendrą transporto priemonių naudojimą, nes Šiuo metu fiziniams asmenims labai brangiai kainuoja pervežti atskirius didesnius daiktus, tokius kaip komodos ar sofos ar dviračiai. Ir e, todėl mes bandome pastelkti tradicinės transporto priemonės ir kokolį e, e, startuolis leidžia susisiekti tarpusavyje E, fiziniams asmenims, kurie nori iš vienos vietos kitą pergabinti tam tikrus daiktus ir e, gali tokiu būdu pasinaudoti jų turimomis transporto e, priemonėmis, siekiant tos pervežimus atlikti ir tokiu būdu sutaupyti nemažai lėšų. E, tikrai puikiai žinote, koks didžiulis skaičius europiečių kiekvieną dieną keliauja iš vieno taško į kitą e, automobiliais ir turi daug tuščios vietos. <clears throat> Taigi e, smulkius paketus šiuo metu pervežinėja tikrai labai daug įmonių ir siūlo tradicinės šios problemos sprendimo tradicinius šios problemos sprendimo būdus e, FedEx, UPS, DHL. Tačiau asmenys, kurie norėtų pervežti mm, kas nuo karto didesnių gabaritų, didesnės apimties daiktus, neturi tokių pigesnių galimybių, todėl mes jas dabar ir siūlome. E, ir e, žinoma, pagrindinis tikslas yra sutaupyti lėšų, tačiau taip pat ir Mm. Mes siūlome taip pat ir tikamą domenų apsaugą bei saugias apmokėjimo galimybės. Jau turime 80 tūkstančių mūsų paslaugos naudotojų ir jie tikrai yra labai patenkinti mūsų siūloma paslauga. Pagrindinės trys vertybės, kurias, kurias mes atstovavome, tai yra lėšų taupimas, ekologiškumas ir e, naujovių taikymas, e, skaitminių technologijų naudojimas. Mes esame įsikūrę Prancūzijoje, tai yra mūsų svarbiausia rinka, nes esame prancūzai, tačiau taip pat ketiname pristatyti savo paslaugas ir Europoje, nes ES mastu ta paslauga dar neegzistuoja ir jau dabar pervežame daiktus e, tarptautiniu mastu iš Prancūzijos į Belgiją, Šveicariją ir tvirkščiai. Ačiū. Tęsime. Dabar mūsų global prisistatys e, Joana Piulelin. Prašau, prisistatykite jums žodis. Mm. Oh, sorry. Uh, thanks for giving the opportunity to be here. Ačiū už galimybę pasisakyti. Manome, kad svarbiausias klausimas, kurį verta užduoti žmonėms. Dėl kokios priežasties sutiktumėte atsisakyti asmeninės transporto priemonės automobilio? Tam reikėtų <clears throat> realių alternatyvų alternatyvų. Kiek kainuoja turėti asmenį automobilį? Maždaug 500 per mėnesį. Manytume, kad produktyviau galima būtų išnaudoti transporto sistemą. Nebūtinai su asmeniais automobiliais, bet to nepamirškime taršos. Ką mes siūlome? Vietoj automobilio nuosavybės mes siūlome judumo laisvę ir paslaugas visame pasaulyje. Mūsų paslauga, judumo paslauga vadinama WIM deriname įvairias paslaugas į vieną bendrą sprendimą. Ir siūlome mėnesio paslaugų paketą. Paslaugų tinklas vadinasi WIM. Prieš tris metus įmonė įsteigta Suomijoje. Veikiame Suomijoje, Junktinėje karalystėje ir beje Antverpenė, Belgijoje. Investicijos privačios 15,4 milijono eurų. Įdomu yra tai, kad mes apdovanoti ne tik už judumo sprendimus, bet ir už paslaugų dizainą. Norime pasiūlyti daugiau tarpusavį sujungtų paslaugų galutiniam vartotojui. Kaip praktiškai ši paslauga veikia? Bendarbiavime su dabar jau veikiančiais paslaugų teikėjais, tai ir vietos transporto įmonės, dviračių dalymosi, taksi kompanijos, trumpų, tolimų nuotolių transporto kompanijos. Taip pat į paslaugų paketą įtraukiame apmokėjimo galimybę. Svarbi roamingo sistema, kad būtų galima išnaudoti egzistuojančią infrastruktūrą. Rezultatai teigiami. Padidinome viešojo transporto naudojimą, sumažinome asmenio automobilių naudojimą. Kodėl Europa galėtų tapti lyderę manome, kad Europa turėtų pasirūpinti šio statinio, šios infrastruktūros reikiamais blokais, elementais. Turime viešojo transporto infrastruktūrą, turime duomenų roamingą, konkuren... atvirą konkurencingą aplinką, bet jeigu norime tapti tikrais lyderiais, turime dar aktyviau veikti ir veikti dabar. <clears throat> Tikime, kad ekosistema turi būti atvira ir turi konkuruoti skirtingi paslaugų, paslaugų siūlytojai, tokie kaip WIM. Tokią matome ateitį. Labai ačiū už Jūsų pristatymą ir pabaigai. Klaksit Henis Mansur pristatys, prašom, per tris minutės. Uh, Labą rytą visiems. Įsivaizduokite, e, Briuselis. Tik atvykote iš, e, iš geležinkelio stoties, e, sėdate į taksi, atvykti į Europos parlamentą ir viskas vyksta sklandžiai, jokių grūščių, gali atsidaryti langą, kvėpuoti oro. Nu, sunku įsivaizduoti tai šiandien, ar ne? kadangi daugeliu žmonių važinėjimas į darbą tikrai sudėtingas, daug valandų stringi grūstyse, spūstyse, kiekvienas ir į savo automobilyje, puvieną. Mes galvojame ekologiškai, ekonomiškai, tai yra nesąmonė. Mūsų vizija yra tokia. Važinėjimas į darbą turi būti paprastas visiems. Ir tai yra labai svarbu jums, bet visų pirma visiems Europos piliečiams. Kas yra Klaxit? Klaxit tai yra e, to, viena iš stambiausių kompanijų Prancūzijoje, kuri leidžia keliems e, naudotojams važinėti vienu automobiliu, tai yra 140 tūkstančių kelionių kasdien. Ir šioje rinkoje mes dirbame jau ilgai ilgai, nuo 2017 metų pradžiai, pradžios mes šį modelį įdėgėme, turime tą e, slaptą padažą iš trijų ingredientų, tai yra mobilioji prietaika Open, konkrečiai e, galinti valdyti duomenų procesus didelius ir jūs galite uh, savo kelionę suformuoti ir nuo 18 metų rugsėjo galėsite Pavyzdžiui, jeigu jūsų pavėžėjas atšaukė jūsų kelionę, galėsite ir taksi netgi važiuoti. Toliau yra visa pasitikėti bendruomenė, e, visos kompanijos, kolegos gali važinėti kartu. Na ir kas dar trečias ingredientas labai svarbus, tai yra tinkamas mm, tinkami rėmėjai, vietos valdžios institucijos, kompanijos, aišku, kuo, pigi, kuo didesnis tas rėmimas, kuo pigiau, tuo žmonės labiau yra linkę naudotis tokiamis paslaugomis. Mūsų prietika kas mėnesį atnaujinama. Mes turime apie ketvirtį stambiausių transporto kompanijų apjungėme, turime didžiulį skaičių naudotojų, vietos valdžios, taip pat institucijos, pavyzdžiui, ir, ir Paryžiaus savivaldybė, ir Nicos, kitų regionų vietos valdžia dalyvauja. Ir ką Europa dabar galėtų dėl mūsų padaryti, aišku, suvienodinti teisės aktą yra labai svarbu, svarbu ir taip pat labai svarbu įtraukti novatorius, rengiant su inovacijomis susijusius susijusius teisės aktus. Ir e, iš tikrųjų e, šis apdovanojimas startuoliams yra labai puikus žingsnis į priekį. Dėkuoju pirmininkė Jums už tai, bet aš tikiuosi, kad tai tik tai pirmas žingsnis labai ilgame kelyje, kurio mes žengsime visi kartu, nes tikrai būtina ir mūsų įtraukti į procesus. Labai ačiū už Jūsų pristatymą. Norėčiau vis tik tai užduoti Jums um, kai kurių klausimų. Pradėsime dar nuo parlamentarų. Pane Demante. Ačiū, mane itin sudomino kokolis startuolis. Tai, kaip supratau, priemonė pasiūlyti papildomų paslaugų, sumažinti automobilių gatvėse ir sumažinti taršos. Noriu paklausti, ar tai profesionalios transporto paslaugos, skaičiuojamas PVM ir taip toliau, ar ne tik? Nes Europoje juk yra skirtingi įstatymai. Italijoje, pavyzdžiui, leidžiama laiks nuo laiko užsimti transporto paslaugomis po to, galima tapti profesionaliu transporto paslaugų tiekėjų, bet tam taikomos įvairios taisyklės. Taip pat noriu paklausti apie rezultatus. Aišku, rezultatai teigiami, jų gavote premiją. Bet e, noriu paklausti, kaip vyksta konkurencija su komerciniais, mm, su komerciniais automobiliais. Ačiū, panė Demantė, panė Meisner norėjo pasisakyti. Frau Vorsitzende, vielen Dank an alle Präsentationen von den Startups. Ačiū e, už startuolio prisistatymą. Aš e, tikrai norėčiau sužinoti daugiau apie tą startuolį veikiantį Hamburgė, nei jūs e, pristatėte šiandien E, elektroniniai vaštarašiai e, dar ne visų naudojami, tačiau jau pradeda atsirasti, taigi kokia jūsų patirtis juos naudojant, jūs kalbėjote apie tai, kad jūsų darbo principas panašus į Uberio, taigi e, noriu galbūt daugiau informacijos paprašyti jūsų apie tai, kaip jūs išvengėte mm, to vilkikų važiavimo tuščiomis. Kokoli, minėjote, kad 20 metais norėtumėte išsiplėsti e, į kitas šalis. Kitais metais aš turėsiu kraustytis iš e, Belgijos į Vokietiją, tačiau veikiausiai turėsiu kažkaip išsiversti be jūsų paslaugų. E, taigi noriu paklausti, ar e, Visos įmonės, į kurias kreipiatės, jungiasi prie jūsų sistemos ar kai kurios, pavyzdžiui, nenori joje dalyvauti, motivuodamas tuo, kad galbūt savo klientų ieško kitaip Pone iš Suomijos noriu pasakyti, kad jūs siūlote tokią paslaugą, kurią mes skatiname pradėti siūlyti Europoje jau pakankamai ilgą laiką. Tai yra to testinio bileto paslauga. E, noriu paklausti, ar e, tose šalyse, kur siūlote savo paslaugas, į e, jūsų siūlomų paslaugų spektrą yra įtraukiamas ir geležinkelio įmonės, o Klaksit e, atstovams, atstovų noriu paklausyti štai, ko jūs kalbėjote apie tai, kad e, e, <clears throat> vietos valdžios institucijos iš dalies subsidijuoja jūsų veiklą, nes joms turi rūpėti viešojo transporto sektoriaus skatinimas ir privačių automobilių skaičiaus mažinimas. Pone Korts, labai trumpai suteiksiu Jums žodį, prašau. Noriu dar kartą pasveikinti visus laimėtojus. Ačiū už pristatymą. Paklausti, ar jūsų sistema veikia nacionaliniu mastu, ar taip pat tarptautiniu mastu ir jeigu taip, ar nereikėtų harmonizuoti transporto taisyklių, e, atlyginimų, reglamentavimo, atostogų, tvarkos ir taip toliau. E, ačiū ponai Korui, dabar kiekvienam po vieną minutę dabar suteiksiu atsakymams Kargonėks pirmieji, prašau. Elektroniniai vaštarašiai vairuotojai e, nufotografuoja e, pervežamus krovinius ir kol kas elektroninių Vaštarašių neturime, mums reikia visko elektroniniu pavydalu, tiek licenzijų, tiek e, kitokių dokumentų. Šiuo metu jų neturime. Kaip mes vengiame važinėjimo <clears throat> vilkikų be krovinių, mes pasitelkėme argumentus, e, e, algoritmus ir dėl eismo taisyklių harmonizavimo, jis yra būtinas, nes kiekviena šalis, kurioje bandome įsikurti, mums yra e, e, kaip stebuklas, kurį turime iš naujo patirti, mums reikia pastelgti teisininkus ir tai daug kainuoja, todėl norėtume, kad Europoje galėtų bendros taisyklės. Kitas startuolis kokolyje atstovai. Mūsų sistema veikia dalymosi pagrindų ir asmenys siūlantis savo paslaugas negali uždirbti šokio ypatingo pelno. Aš manau, kad tam, kad mes galėtume savo veiklą plėsti į kitas ES šalis, tikrai mums pasitarnautų bendri teisės aktai visoje Europoje. Mes e, ketiname plėstis 20 metais, tam mums reiks investicijų, samdyti naujų darbuotojų, tačiau kalbant apie teisinius aspektus, manau, kad tas apdovanojimas, kurį dabar gavome, startuolio apdovanojimas tikrai mums bus naudingas tam, kad galbūt galėtume spręsti tam tikras teisinės problemas. Kitus aspektus, tačiau tik tai noriu Jūs informuoti apie tai, kad mes savo paslaugas teikiame jau kaiminėse šalise, Belgijoje taip pat. Ačiū už klausimą viską teisingai pastebėjote. Transporto monopolikai mums meta iššūkį, tai ir viešojo transporto, ir geležinkelio e, kompanijos. Jie piknaudžiauja savo monopolio padėtimi ir netveria rinkos. Tačiau Suomijoje yra ir gerų pavyzdžių. Pavyzdžiui, Suomijos transporto ir komunikacijų ministerija uh, užėmė lyderio poziciją, pasiūlė teisės aktą, kurio pavadinimas transporto kodeksas. Tai naujas teisės aktas, priver, jis priverčia visus paslaugų teikėjus atverti ir informaciją, ir mokėjimus. Ir tai galioja ne tik mums, bet ir mūsų konkurentams. Mes kviečiame visus paslaugų teikėjus tapti mūsų partneriais. Norime, kad vartotojui paslauga būtų sklandi. Ponas Metsur, aš sutinku su jumis, dalymasis automobiliais turėtų tapti viešojo transporto dalimi. Tai ypač aktualu miesto vietovėse, nutolusiuose nuo centro vietovėse. Pavyzdžiui, Prancūzijoje mes jau dirbame su tokiamis keliomis vietovėmis ir dešimteriopai išplėtėme savo paslaugų gavėjų skaičių tose vietovėse veikė tik tai autobuso maršrutai, bet mes pakeitėme tą paslaugą dalymosi paslauga ir tai veikia daug geriau. Reikėtų teisės aiškių aktų Europoje, nes kol kas Prancūzijoje ši teisės rytis yra tarsi pilkoji zona reikėtų aiškesnio teisinio reglamentavimo ne tik institucijoms, bet ir kompanijoms. Labai ačiū, paplokime keturiems e, laureatams. Iš tikrųjų, e, džiugu. Dabar kviečiu tris kitus prelegentus prisijungti prie mūsų čia. E, Martin Dorsman, Jean-Louis Jerome ir Roberto Bondijo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 kitus skaitmenimo klausimus, panas Marcin Dorsman, kuris yra Europos bendrijos laivų savininkų asociacijos generalinis sekretorius. Jums penkios minutės, kad pristatytumėt savo viziją mm, dėl transporto. Prašom, penkias minutės. Okay. Good morning to all. Uh, thank you for. Labas rytas visiems, ačiū, kad pakvietėte eks atstovus į savo klausimus. Trumpai pristatysiu per penkias minutės mūsų požiūrį į skaitmenimą ir transportą. E, pristatysiu konkrečiai, kaip e, procesai vyksta laivui įplaukiant ir švartuojant į suostą. Trumpai pristatysiu organizaciją, mes atstovaujame 20 E, vieneri, vienai nacionaliniai laivų savininkų asociacijai ES ir Norvegijoje. Kalbant apie skaitmeninimą transportą arba laivybos srityje, tai reikia kalbėti ne tik apie laivybą, tačiau apskaitai apie visą logistikos grandinę. Apie tai pakalbėsiu vėliau. Tačiau koks tikslas yra skaitmeninimo e, laivininkystėje? E, tai nėra savaiminis tikslas, tai yra priemonė pavyzdžiui, siekiant sumažinti administracinę naštą švartuojantis arba išplaukiant iš Europinio oro uosto kokiam nors laivui. Taigi pasitelkus skaitmeninimas sumažėtų sąnaudos, prekybos sąnaudos, ypač e, laivų plaukiančių trumpais atstumais. Tokiu būdu pagerėtų konkurencinė padėtis e, tokio pobūdžio laivybos e, įmonių, e, būtų sumažinama administracinė našta ir taip pat sumažinamas jūrininkų darbo krūvis, nes dabar vidutiniškai kapitonas laivo 2-3 valandas turi skirti dokumentų užpildymui kiekviename uoste ir tokiu būdu padidėtų tiek, e, pagerėtų tiek darbuotojų darbo sąlygos jūrininkų, tiek ir e, saugumas padidėtų, darbo sauga sustiprėtų. Kalbant apie e, laivybą kaip logistikos grandinės dalį, tai žinoma skaitmenimas sudarytų palankesnės sąlygas visoje logistikos grandinėje ir e, pagerintų e, darbo rezultatus visoje logistikos e, grandinėje. Nes šiuo metu kartais lavams reikia laukti iki trijų dienų prieš įplaukiant į tam tikrus uostus Europos Sąjungoje ir tokiu būdu sumažėtų spūstis jūrų keliuose. Tai skamba pakankamai gražiai, tačiau kokios yra būtinos prielaidos tam, kad būtų galima pasinaudoti šiomis, šiais potencialiais privalumais. Būtina pagerinti duomenų, e, keitimasi duomenimis, jų pakartotinį panaudojimą. Šioje srityje susidurime su rimtais iššūkiais, reikia harmonizuotų duomenų rinkinių patvirtinimo Europos Sąjungos lygmenių šiuo metu. E, valstybės narės ir netgi atskiruos tai tarpusavyje naudojasi skirtingomis duomenų apdarojimo sistemomis. Mums reikia harmonizuoto, suderinto, suderintos ataskaitų teikimo e, sistemos. Mums reikia atvirų standartų, neutralių technologijų, e, būtina ypač atnaujinant e, duomenų apdarojimo sistemas, tą būtina daryti pastelkus neutralias technologijas tam, kad kiekvienas sistemos naudotojas galėtų prisijungti prie egzistuojančios e, sistemos ir pasinaudoti bendrą sistemą. Taip pat e, norint pasikeisti duomenimis tinkamai logistikos grandinė būtinas tarpusio pasitikėjimas tarp operatorių, todėl reikia užtikrinti ir <clears throat> duomenų konfidencialumą bei aiškiai įvardinti, kas turi teisę keisti duomenys. Ar mes esam žengėme tinkamų kelių, taip ir ne. Taip vertinant ataskaitų teikimo formalumo direktyvos pokyčius, tačiau reikia pagerinti šios direktyvos nuostatas, nes dabar teikiami pasiūlymai nepadės mums visapuškai pasiekti užsibrėžtų tikslų. E, ne būtų galima pasakyti dėl e, prievalių teikti ataskaitas nacionaliniams mm, <clears throat> muitinių tarnyboms e, po to, kai visi galios naujasis ataskaitų, formulio ataskaitų teikimo reglamentas. Dar vienas teigiamas aspektas yra siūlomas harmonizavimo nuostatos, e, elektroninių ataskaitų teikimas. Taigi apibendrimas galiu pasakyti, kad skaitmenimas yra svarbus, tačiau valstybės narės privalo suvokti ir sustaikyti su tuo, kad uh, E, harmonizuojant sistemas ir teisės aktus ES lygmenių, didesnės naudos gali tikėtis visi. Ačiū ponui Dorfmanui, dabar Žanlui Žerom. Jis yra. Strasburgo uosto generalinis direktorius. Prašau Jums porą minučių. Euh, euh, Visų pirma, Norėčiau paaiškinti, kuo mūsų sistema bus pažangesnė. Mm, kalbame apie tą Reino dalį iš tikrųjų, kur mm, Van, Van Württemberg mm, nuo, to, nuo tos Vokietijos žemės iki pat Šveicarijos eina. Ir iš tikrųjų eina kalba apie devinių Europos uostų bendarbiavimą. Ir trys valstybės bent dirba, daug mm, e, kompanijų, devynim multimodaliniai vidaus vandenų uostai, kaip aš jau sakiau, 50 milijonų tonų prekių kasmet pervežama ir e, TNT, CEF programos prisidėjo užtikrinant geresnį bendarbiavimą, tai reikia paminėti. Taigi dabar pirminis konstatavimas situacijos, koks buvo, mes įvertinome komunikavimo technologijas, tikrai labai mažai buvo bendro darbo bendradarbiavimo ir todėl, aišku, susidarydavo grūstys tiek prie šliuzų e, ir, ir Prancūzija, Reinė, bet taip pat ir prie tų devinių terminalų taip pat ne viskas efektyviai veikia. Uh, Ir aišku, tai e, lėmė ir vėlavimą, ir papildomas išlaidas, nes įsivaizduojate, jeigu yra komanda, kuri laukia atvykstančio laivo, o laivas vėluoja bent porą valandų, tai nieko gero iš to. Taigi e, mums reikėjo centralizuoti keitimąsi duomenimis, ypač tarp ES valstybių ir e, ne ES valstybės Šveicarijos, taip pat nepamirštant ir muitinės, aišku pakankamai sudėtingi visi procesai, dėl to buvo daug papildomų išlaidų ir vėlavimo. Taigi, ir kalbame apie eismo valdymo sistemą RPIS. Aš atsiprašau, kad mano lentelės tikriausiai neįžiūrėsite. Tai yra e, baržų e, eismo valdymo sistema, kur yra skiriami tam tikri laiko tarpsniai, e, kada kuri barža įplaukė ir viskas yra numatyta, koks yra perplaukimo laivas nuo vieno terminalo iki kito. Viskas yra skaičiuojama, aš čia paaiškinsiu. Um, viskas įtina dar ir su kitu projektu, kurį parėmė Europos Sąjunga. Uh, tai buvo upės informacijos sistemos duomenys. Taigi, tie duomenys egzistavo, tačiau daugiausia telefoninė sistema buvo viskas paremta. Kapitonas Baržas skambina, sako, aš dabar esu prie to ir to šliuzo, taigi aš turiu, turėčiau į Strasbūrą atplaukti maždaug po poros valandų ir paskui patikslinį, iš tikrųjų jis yra iš tikrųjų netemo už kokių 50 km į, į šiaurę ar į pietus ir tiesiog na, bandė už, už eilę palaikyti kitam kapitonui ir taip toliau. Taigi, nieko gero. Ir kalbant dabar apie tai, kaip sistema mūsų veikia, tikrai pagerėjo duomenų tvarkymas jau pradėjo sistema veikti Strasbūrė ir aplinkui regione, dabar turėtų jau greitai pradėti veikti visose devyniose terminaluose. E, ypač kalbėčiau apie uh, ir, ir, ir naftos terminalus, ir keleivių pervežimą, taip pat visą tai apjungsime. Ir dabar, ko mes pasimokėme e, gyvendami šį projektą, reikia pabrėžti tai, kad uh, tikrai, kai nori sukurti tikrą bendrumę, tinklą tarp operatorių, kurių e, tikslai ir, ir, ir vairūs e, mm, e, veikimo būdai yra labai skirtingi ir jų darbo metodai skiriasi, tai yra ir, ir privataus sektoriaus, ir, ir, ir viešojo sektoriaus subjektai. Taigi sudėtinga buvo kurti tą tinklą ir be to nelengva buvo apibriežti, kokie yra tie produktai, ko mes siekiame. Mums reikėjo, kad platforma būtų visiškai neutrali ir to labai reikalavo mm, dauguma subjektų, kad, kad tai būtų neutrali platforma, kadangi keičiamas informacija. Uh, Ir e, iš tikrųjų įsivaizduokite, jeigu kažkas turėtų uh, didesnių galių nei kiti, kai eina kalba apie tokių duomenų tvarkymą, tai nieko tikrai tai nebūtų gerai. Ir be to reikėjo, aišku, užtikrinti duomenų saugumą ir privatumą ir reikėjo užtikrinti sąveiką su kitomis sistemomis, ypač upės informacijos sistema. Būtent reikėjo aiškiai apibriežti, kokie turi būti duomenys, kokiais turėtų būti keičiamasi per sąveiką su kitomis sistemomis, nes aišku, tai skaitmeninė infrastruktūra, kurią reikėjo sukurti tokią, kad ji būtų visiškai saveiki su kitomis sistemomis, kurios jau veikia šioje srityje. Ačiū Žanlui Žerom ir dabar suteiksiu žodį Roberto Abondoni. Abondijo, kuris yra New Digital Business e, direktorius. Prašom, penkiom minutėm žodis jums. Merci beaucoup pour inviter uh, Eurostar. I'm going to talk today about how we are Ačiū. Šiandien kalbėsiu apie bandymus skaitmeninimo naujais būdais pritraukti vartotojų. Kalbėjome apie <clears throat> tendencijas ir tai neteitis, o realybė. Jau dabar žmonės keliauja įvairiais būdais, o skaitmeninimas yra įgyvenintas kelionių srityje. Tai ir iššūkis, bet ir milžiniška galimybė mums pasiūlyti vartotojams tų paslaugų, kurių jiems reikia. Be jokios abejonės kompanijos ateityje, tos, kurios yra užmesgusios santykius su vartotojais, gaus geriausius rezultatus. Manęs paklausė, kokia bus didžiausia kelionė agentūra po dešimties metų. E, na, šiek tiek provokuojant galima atsakyti Amazon Travel, nors tokios įmonės dar nėra. Pažvelkime į geležinkelio verslą. Menka graža, jeigu nesubsidijuojamos jos netneša pelno. Taigi skaitmenimas joms yra labai svarbios. Pavyzdžiui, galima stebėti ke, keleivius rautus tam tikroje stotyje ir išsiaiškinti, kaip paspartinti procesą galima prognozuoti arba suprasti, iš kur, dėl ko atsiranda problemos geležinkelių transporte. Noriu pakalbėti šiek tiek apie santykius su e, vartotojais. Mūsų tikslas yra pasiūlyti jiems vertę kartu su savo partneriais. Du ramšiai - tai vartotojai ir duomenys. Panaudodami protingai duomenys mes galime pasiūlyti protingų paslaugų vartotojams. Visos paslaugos, tikiu, turėtų prasidėti nuo vartotojo poreikių supratimo. Ir pagrindinis dalykas turėtų būti teigiama vartotojo patirtis. Tuo mes vadovaujamės Eurostar įmonėje. Mes pasitelkėme grįžtamą į ryšį iš vartotojų ir duomenys šio požiūriu yra labai svarbus. Labai svarbu yra susidaryti vartotojo poreikių ciklą ir pasiūlyti tai, ko jam reikia kiekvieno etapu. Kelionių pramonė tradiciškai koncentruodavosi į tokius veiksmus, kaip ieškoti kelionės, užsisakyti ir keliauti. Tačiau verčiau pabandykime suprasti, ko reikia žmonėms, kai jie planuoja savo kelionę. Tarkime, vasarą prieš atostogas daugelis pradeda galvoti apie būsto išnuomojimą, apie kelionės finansavimą. Taigi tie poreikiai yra daug sudėtingesni negu kad paieška, užsisakymas ir kelionė. Ir svarbu suprasti tuos poreikius, kad suprastume, kaip vyksta kelionė. Duomenės reikia pasiūlyti aktualius. Porą pavyzdžių kuriuos e, suradau. Eurostar ką tik pasiūlė naujų kelionių pasiūlymų pritaikytų mūsų klientams. Aišku, mes gerbėme asmens duomenų reglamentą, tačiau naudojamės duomenimis, kad pasiūlytume tai, kas aktualu vartotojams. Viskas labai greitai keičiasi skaitminėme pasaulyje. Jeigu siūlote tai, kas neaktualu, vartotojas pabėgs pas kitus. Štai personalizuotos paslaugos. Svarbiausi duramšiai yra vartotojai ir duomenys. Taip pat mes tikime ilgalaikėmis partnerystėmis. Ir paskutinėje skaidrėje aš kalbu apie judumą, apie didelės galimybės, kurios atsiveria ir didelėse platformose, tokiuose kaip Google ir Amazon, ir mažesnėse, tokiuose kaip mes. Judumas tai realybė jau dabar, tai ne ateities klausimas. Vadinasi, turime veikti kartu, kad pasiūlytume prasmingų paslaugų mūsų vartotojams. Ačiū už šiuos tris pristatymus, kurie buvo labai aiškus ir išsamus. Mėly kolegos, ar turite dabar kokių klausimų dėl šių trijų pasisakymų? Vim Vandekamp. Ačiū už šios tris pristatymus. Klausimų neturiu, kadangi laiko liko labai nedaug. Deja. klausimų nėra. Taigi turiu padėkoti mūsų pranešėjams. Galbūt turėsime galimybę sustikti vėliau, nes diskusijos tik prasideda dėl skaitmeninimo. Taigi ačiū, kad atvykote. Ir tikiuosi sustiksime artimiausiu metu. Galime mūsų pranešėjams paploti garsiai. Thank you. Deja, dabar turėsime nedelsdami pradėti uždarą koordinatorių posėdį, taigi visų tų, kurie neturi teisės šiame posėdėje dalyvauti, prašau iš salės iš.